Ačiū uždėmesi. Uh, uh, Ačiū. Dabar išklausysime frakcijų atstovų. Pradėsime nuo EPP frakcijos. Ponas Kristians Karinš. Ačiū. Pone Bratušek, jūs kalbate O aš noriu paklausti, ar jūs ketinate imtis veiksmų. Paprastai, kai kažkur kyla gaisras, kaimynai skuba padėti ir ta žmogus, kurio namas dega, labai džiugiai priima tą pagalbą. Tačiau jūs, e, kai jūsų šalis patyrė spaudimą, jūs, būdama ministrė pirmininkė, atsisakėte kaimynų um, paramos. Ar jūs atsisakėte ES finansinės paramos? E, svaidamasi tokiais šūkiais, kaip ES neokupuos Slovenijos, jūs kalbėjote nepriklausomybę. Taigi man kyla klausimas, kaip jūs kursite energetikos sąjungą, turint galvoje, kad e, ta sąjunga iš dalies e, pažeis, e, jūsų žodžiais kalbant, šalies nepriklausomybę. Ačiū už klausimą žodis kandidatai. Ačiū už klausimą, gerbiamas parlamento nariai. Aš esu įsitikinusi, kad labai teisinga, kad ES lygių veikia pagalbos mechanizmas, kuris pasitelkiamas, jeigu valstybei nariai prireikia pagalbos. Aš labai džiaugiuosi, kad Slovenijai pavyko pačiai išspręsti savo problemas. Manau, tai yra svarbu, nepaisant to, kad Slovenija, mm, apie Sloveniją buvo sakoma, kad ji žlugs, jai neprireikė tokios pagalbos. Slovenija parodė, kad tas, tie domino kauliukai nustojo griūti ir Slovenija sugebėjo savarankiškai išspręsti problemas. Mes neatsisakėme pagalbos, mes tiesiog susitvarkėme su savo problemomis patys ir tuo iki šiol didžiuojamės. Energetikos sąjunga. Energetikos sąjunga yra viena iš, vienas iš svarbiausių uždavinių per artimiausius penkerius metus. Aš sutinku su jumis, prireiks daug bendradarbiauti. Mes turime bendrą tikslą sukurti energetikos sąjungą ir dėl to labai svarbu, kad valstybės narės dalyvautų gyvendinamos tą uždavinį. Labai svarbu, kad nustatyti tikslai ir toliau būtų mūsų bendri tikslai ir žinoma, jų siekdami, jų siekiant prireiks ir jūsų pagalbos. Ir mm, vieni, mm, viena komisija, mes vieni tokių tikslų nepasieksime, tačiau tai galėsime padaryti kart, visi kartu. Ačiū dabar e, mm, socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Katlin Van Bremt. Ačiū, pirmininkė. Gerbimo komisijos narė, energetikos sąjungos savoka yra dar gana abstrakti. Aš norėčiau pasiteirauti jūsų apie tai, kokius ryšius jūs palaikysite e, kaip komisarė atsakinga už energetikos sąjungą su komisaru, kuris atsakingas už e, aplinkosaugą. Noriu paklausti, ar yra skirtumų tarp tų sričių, jeigu taip, kokie tie skirtumai. Ir Dar, kad būtų aiškiau, patikslinsiu klausimą. Pavyzdžiui, kas bus atsakingas už energetikos efektyvumo tikslų nustatymą ir atsinaujinančio energijos išteklių naudojimo tikslų nustatymą. Ar e, už tai ats, bus atsakinga komisijos vicepirmininkė e, energetikos sąjungai, ar už aplinkos atsakingas komisaras. Tik norėčiau paklausti jūsų pozicijos šiuo klausimu. Ačiū dabar jūsų atsakymas. Dėkoju už šį klausimą. Žinau, kad kyla daug abejonių dėl naujos komisijos struktūros. Aš, kiek aš suprantu, komisijos pirmininkas Junkeris labai gerai viską apgalvojo prieš siūlydamas tokią organizacinį struktūrą. Ir kaip jau sakiau savo įžangoje, įžanginėje kalboje, esu įsitikinusi, kad per savo veiksmus mes sugebėsime įrodyti, kad komisija, ši komisija galės veikti efektyviau. Aš pati koordinuosiu ir orientuosiu veiksmus, kelių komisijos narių veiksmus. Tai darysiu siekdama vieno tikslo - suvienyti įvairių sričių tikslus, kad galėtume gyveninti vieną bendrą siekį esu įsitikinusi, kad jeigu pareikšite man pasitikėjimą, aš manau, kad komisijoje iš pat pradžių sugebėsime susitarti, kaip komisija dirbs, manau, kad mūsų pastangos bus sėkmingos. Dėl, kalbant apie atsakomybę už tikslų nustatymą ir jų įgyvendinimą, čia manau, daug svarbiau ne tai, kas yra atsakingas už atskirus tikslus, bet, tai, bet patys tikslai, didelio užmojo tikslai, kurių mes visi kartu siekiame. Ir galiausiai mes, komisija, būsime atsakingi už tų tikslų įgyvendinimą. Ačiū. Dabar Marek Urbarczyk. Eka ir frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamoji paskirtoji komisijos narė, e, energetikos sąjunga užtikrins mums energetikos saugumą. Dėl to, manau, jog yra nepaprastai svarbu E, galvojant apie energetikos išteklius, e, mums galvoti, ar viskas turi atkeliauti iš rytų. Dabar taip yra, bet mes turime greitai reaguoti, galvodami apie energijos saugumą. Nes Ir jūs Dėl to labai svarbu mums e, veiksmų planą susikurti ir reikia kaip galima greičiau įvertinti padėtį. Antras dalykas, jeigu Rusija nustos teikti energetikos išteklius e, į Europos Sąjungą, kas gali pakeisti ją? Ačiū dabar atsakymas. Ačiū. Gerbiamasis parlamento nariai iš tikrųjų e, išteklių patikimumas, saugumas tai yra energetikos sąjungos pagrindai. Padėtis, kurioje esame dabar, verčia mus reaguoti kur kas greičiau, negu kad e, būtume tą darę kitoje situacijoje. E, krizės dėl dujų tiekimo jau yra kažkas, ką esame matę ir turime būti geriau pasirengę joms negu anksčiau. 2009 metais patyrėme panašią situaciją. Mes turime rasti trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus. Ilgalaikė perspektyva reikia stipresnės rinkos, geresnės infrastruktūros, geriau susietos tarpusavyje reikia perdavimo energijos išteklių tarp šalių, regionų, jungčių geresnių ir tarp e, atskirų tam tikrų e, šalių regionų, nes ne visur šalies viduje yra užtikrinamos geros jungtys. Reikia baigti kurti infrastruktūrą. Tai yra būtinas dalykas didesniam energetikos e, saugumui užsitikrinti. O jau kalbėsime apie trumpalaikę perspektyvą, tai mums reikia kaip galima greičiau parengti ypatingų situacijų planą. Man regis, jau atitinkami direktoratai dirba šią sityje, e, yra atliekami bandymai nepalankiomis sąlygomis, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu dujų tiekimas būtų sumažintas ar nutrauktas. E, reikia pasakyti, kad kol kas taip nėra įvykę dar. Ir e, mes taip pat turime galvoti apie Norvegiją ir Viduržėmio jūrą kaip alternatyvius teikėjus. Ačiū. Frederik Federley Alde vardu. Ačiū pirminkė. Ačiū už e, jūsų žodžius, už jūsų pasisakymą. Kalbant apie e, klimato kaitą, ir kitus dalykus reikia pasakyti, kad mes dabar esame atsidūrę tarsi tarp dviejų ugnių. Mes, jeigu nieko nedarysime, susidursime su Rusija, jos agresyvumu. Taip pat reikia, kaip galima daugiau, investuoti į atsinaujančius energetikos šaltinius, kurti darbo vietas Europoje, mažinti emisijas. Ir norėčiau jūsų dabar paklausti, kaip jūs, kaip komisijos vicepirmininkė, užtikrinsite minėjote, kad e, jums pavaldus komisijos nariai užtikins, kad Europa, kaip galima greičiau, taps pasaulio lyderė gaminant atsinaunančius energetikos šaltinius. Prašom atsakymą. Dėkuoju už klausimą. Mūsų vizija yra aiški. Tikslai taip pat. Gerai žinome, kaip pasiekti mūsų tikslų. Tai taip pat labai aišku. Esu tvirtai įsitikinusi, kad visų tikslai yra bendri. Be valstybių narių Europos komisija negalės daug ko pasiekti šioje srityje. Taigi bendradarbiavimas ir e, žinios e, yra esminės svarbos, tai yra bendri tikslai, kaip sakiau, be valstybių narių bendradarbiavimo, be jūsų pagalbos aš pati nebūčiau, ne, nepasiekčiau daug. Mes turime visi siekti tų pačių tikslų. Atsinaujinantis šaltiniai yra labai svarbus, mano nuomonė, taip yra dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, kad sumažintume mm, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Antras dalykas. Kurti naujas darbo vietas ir e, sumažinti mūsų priklausomybę nuo importo. Taip pat labai aišku, kad e, vadovaujantis sutartimi, kitais teisės aktais, e, valstybės narės pačios sprendžia, koks yra jų energetikos mišinys. Tačiau mes visi kartu, komisija ir valstybės narės, turime suvokti, kokie yra mūsų bendri tikslai ir visi turime prisidėti e, siekiant tų bendrų tikslų. Tačiau, jeigu mes norime, kad atsinaujinantis šaltiniai būtų pigesni ar kad jų būtų daugiau, kad pramonė galėtų jais labiau pasikliauti, mums reikia toliau investuoti mokslinius tyrimus ir plėtrą. E, tai būtų labai naudinga, tačiau aš sieksiu, kad Europa taptų lyderę, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Ponas Neuklis Silikijotis, GUE NGL vardu. Gerbiama Bratušek. Pernai, e, gegužės mėnesį Europos komisija padarė pareiškimą susitikimą dėl energetikos saugumo ir ten nekalbama apie didžiulius išteklius, kurie buvo rasti rytų viduržėmio jūroje. Nieko nepasakyti apie jų galimą panaudojimą. Tai yra vienas, e, viena nuoroda apie didžiulį energetikos centrą e, rytų viduržėmio jūroje energetikos ištekliai yra nepakankamai vertinami. Kaip jūs galvojate, būtų galima tos išteklius panaudoti. Ir konkrečiai e, Kipre. Ar jūs galvojate apie centrą kokį nors energetikos sukurti viduržėmio jūroje, nukreipta link e, centro Europos Sąjungos? Ir dar vienas klausimas. Vakar Turkija, kurie yra šalis kandidatė, neteisėtai užrobė tam tikrą teritoriją ir pažeidė e, visų bendrovų teisės. E, klausėjas nutraukiamas. Prašom pateikti atsakymą. Dėkuoju Jums už klausimą. Tikriausiai nebereikia kartuoti, kad energetinis saugumas tiekimo patikimumas yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungai. Tiekimo šaltinių, tiekėjų diversifikavimas leis mums pasiekti bendrų tikslų ir užsitikrinime daugiau nepriklausomumo energetikos prasme. Kai kuriuos tikslus galima pasiekti gana greitai, o kitiems dėja prireiks daugiau laiko. Galiu pasakyti, kad tam tikri projektai yra geriau parengti, jau pradėti gyvendinti, kitiems prireiks daugiau laiko. Tvirta vidaus rinka yra tai, ko reikia ES ir energetikos sąjungai tam, kad e, mūsų energetikos sektorius būtų labiau konkurencingas. Tačiau jeigu mes norime užsitikrinti daugiau nepriklausomybės, Ir aš sakiau, kad mums reikia kaip galima greičiau užtikrinti įvairovę tiek e, šal... tiekimo maršrutų ir pačių šaltinių. Vėl grįžtame prie atsinaunančių šaltinių, kurie, galvant apie nepriklausomą, turi būti mums svarbiausi per ateinantį penkerių metų laikotarpių. Kulo turime žaliųjų ir FA vardu. Candidate. Kandidatė į komisarės, jūs sakote, plačių žmonių atsinaujančių energijos šaltinių tikslai. Ar žinote, kad 27 procentai atsinaujančių energijos šaltinių tikslų 2030 metais um, paskatins mažiau investicijų į atsinaujančią energiją nuo 20 iki 30 metų, nei tai, ką mes darome dabar nuo 2010 iki 2020 metų. Tai jūs galvojate, kad mes tikrai turime mažinti investicijų į atsinaujančią energiją uh, dydžius, kai teigiame, kad tikrai būsime numeris vienas pasaulyje? Antras klausimas. Energetikos sąjunga reiškia konvergenciją Aš tikiuosi, kad jūs sutinkate, kad mums reikia užtikrinti šalių konvergenciją turime egzistuojančią atsinaujančios energijos direktyvą, kuri yra konvergencijos mašina, nes kiekviena valstybė narė turint e, privalomus nacionalinius mm, rodiklius, kuris turi įvykdyti dėl atsinaujančios energijos. Jūs, kaip komisijos narė, privalote užtikrinti, kad būtų mm, nacionaliniai tikslai privalomi dėl atsinaujančios energijos šaltinių, to kad tų rodiklių būtų privaloma pasiekti. Najlepša hvala Ačiū už šį klausimą. Gerbiamas parlamentarė, tikrai tikiu, kad atsinaujinti energijos šaltiniai yra at, Europos ateitis. Tai yra tas kelias, kuris mus nuves prie didesnės energetinės nepriklausomybės. Tačiau taip pat tiesa yra tai, kad um, situacijos per naktį nepakeisi. Aš tikiu, kad tikslas yra ne 27 procentai, o bent 27 procentai yra toks tikslas, kurį valstybės narės e, su noru remia. Ir aš galvoju, kad mes tikrai patvirtinsime tarybos išvadas, kurios leis užtikrinti, kad tas bent 27 procentų tikslas taptų privalomų rodiklių. Mes taip pat turime tuo pat metu suvokti, kad o, valstybės narės nepriklausomai nusprendžia, kokie energijos šaltiniai turi suformuoti jų energijos balansą. Taigi jos pasirenka, iš kokių energijos šaltinių gauti energiją. Ir manau, kad e, reikia pabrėžti vieną dalyką per nakt vieno energijos šaltinio nepakeisi kitų. Deja, taip yra. Ir to tie kai kurie energijos šaltiniai, kurie toliau bus naudojami, pavyzdžiui, um, iškastinis kūras, sakykime, aš tikiu, kad ten mes darysime technologinę pažangą ir sieksime teršti kaip galima mažiau, kenkti klimatui kaip galima mažiau, naudojant tokią energijos šaltinį. Mm, situacija valstybės narėse, kalbant apie energetinį balansą ir atsinaujančių energijos šaltinių dalį ir atsinaujančių energijos šaltinių naudojimas, tai yra ne tas pats. Tai labai sunku yra nustatyti vienodus rodiklius visoms valstybėms narėms. Ačiū kandidatė komisarės. Dario Tamburano, e FDD vardu. La parola resilienza gerbėm pana Bratušek, tas žodis atsparumas, jis vis iškyla, kai na, kalba apie energetiką, jūs vis minite tą žodį, bet jeigu pasižiūrėčiau į 2014 metų komisijos prane, ataskaitą dėl energetikos strategijos, e, tai čia, kur kalbama apie atsparumą ir mm, saugumą, čia netiek daug svarbos skirima tiem žodžiams. galvojant apie mm, energijos šaltinius, pavyzdžiui, dujos ar brandalinė energetika, atrodo, kad um, energijos Europos sistemos kenčia ir vietos bendruomenės susidurs su mm, nuolatinė energetinė krizė. Taigi tas ta, ta, ta savoka, kurią jūs minite, ji turi būti išplėsta po visą Europos Sąjungą, pasiekti visus miestus ir kaimus. Taigi, ką jūs turite galvoje, kai jūs kalbate apie um, atsparumą energetikos kontekste ir ką jūs, gali, ką jūs darysite dėl energijos tiekimo? Labai ačiū už šį klausimą. Taip, turime viziją užtikrinti, kad turėtumėm atsparę energetinę sąjungą. Ir mūsų energijos politika turi būti orientuota į tai. Jeigu mes norime atsparios energetikos sąjungos, jeigu mes norime ją sukurti, mes turime imtis veiksmų įvairiose srityse. Visų pirma, kai kalbame apie mm, saugumą, tiekimo garantijas, aš apie tai jau kalbėjau, turėsime pasirūpinti, kad mūsų vidaus rinka būtų stipresnė. Ji turi veikti daug geriau nei veikia dabar. Toliau antra. Europoje, energetikos sąjungoje turime patys susikurti daugiau energijos. Savarankiškai tokiu būdu mes sumažintume mūsų priklausomybę nuo importuojamos energijos. Tai yra du labai svarbus klausimai. Ir kai kalbame apie energijos gamybą, Žinoma, mes kalbame iš esmės apie atsinaujančius energijos šaltinius. Atsinaujančios energijos šaltiniai Europoje gali būti naudojami, jie yra. Ir dar vienas dalykas, ko dar nepaminėjau, energijos vartojimo efektyvumas. Čia šioje srityje energijos vartojimo efektyvumo srityje e, patys žmonės, vietos bendruomenės gali padaryti labai daug. Energijos vartojimo vartojimo efektyvumo projektai, pavyzdžiui, pastatų renovacija, gali turėti daugelįpį poveikį. Mes galime sukurti ir daugiau darbo vietų, žalių darbo vietų, mes galime sumažinti e, šiltnamio efektą kūrenčių dujų išlakas, mes galime sumažinti energijos suvartojimą ir tuo pačiu metu mažinti mūsų priklausomumą nuo um, užsienio tiekėjų. Ir visa tai yra atspari energijos sąjunga. Tai bus atspari energijos sąjunga. Gerbiamą kandidatę, tokiu būdu mes baigėme pirmą klausimų raundą. Toliau antras klausimų raundas. Įvairios frakcijos teiks klausimus. Pone Fransuas Grostet visų pirma. Madam. Ačiū, ponė Bratušek. Brandolinė energetika toms valstybėms, kurios ją pasirinko, padeda mažinti CO2 išlakas, taip pat padeda su, užtikrinti didesnį nepriklausomumą energetikos rytyje. 70 tai procentų energijos e, gaminama iš brandolinės energetikos ir tokiu būdu galima užsitikrinti iki 50 procentų energijos nepriklausomumą. Kitos valstybės narės investuoja brandolinę energetiką ir e, brandolinės elektrinės žmonės apie 30 procentų energijos, kuris vartojama ES, pagamina dabar. Taigi, dabartinė nu, energetika tikrai yra labai aukšto technologinio lygio, reikia nuolatinių čia inovacijų, reikia aukšto lygio darbo jėgos. Taigi, gerbiama visai pirmininkė e, kaip jūs derinsite savo misiją pagal Euratomo sutartį, um, kuri nuolat kai kurių žmonių yra kvestionuojama. Thank you. Yes, please. Najlepša hvala za vprašanje. Dėkoju šį klausimą. Gerbama parlamentarė, pradėsiu kartotis, bet pakartosiu, kad valstybės narės privalo laikytis sutarties Ir be to valstybės narės yra atsakingos už pasirinkimą, kokius energijos šaltinius naudoti. Mano šalis, Slovenija, turi atominę elektrinę ir didelė dalis mūsų energijos yra gaunama būtent iš šio šaltinio. Kas mano manimu yra labai svarbu, kai kalbame apie brandolinę energetiką, yra tai, kad ES lygmenių mums reikia nustatyti standartus. Iš tikrųjų, mes turime standartus, pavyzdžiui, dėl saugos ir ypač po pastarosios didžiulės avarijos šias rytyje visos mūsų atominės elektrinės turėjo atlikti išbandymus nepalankiausiamis sąlygomis, kad būtų užsitikrinta, kad jos tikrai yra saugios eksploatuoti. Uh, Aš tikiu, kad tai yra daugiausia, ką Europos komisija gali, turėtų ir privalo padaryti be teisės aktų. Man atrodo, tai mes privalome padaryti dėl mūsų piliečių. Ačiū, toliau Žil Parniu. E, gerbiama kandidatė, nežiūrint pažangos fiksuojamas pastaruoju metu ES politika energetikos rytyje nesugebėjo pasiekti savo pagrindinių tikslų, tai yra užtikrinti um, prieinamas kainas energetikos, užtikrinti e, pramonės konkurencingumą, užtikrinti energijos teikimo garantijas visiems piliečiams ir skatinti tokį gamybos e, paskirstimo ir vartojimo modelį, kuris mus vestų link e, visuomenės su mažomis išlakomis. Taigi, turiu kelis klausimus jums konkrečiai. Ar jūs galite apibrėžti energetinės sąjungos tikslus, tą energijos sąjungą ar ji tikrai sieks um, to, bus panaši į tą, kas buvo paminėt, pažadėta komisijos, ar bus bendras dujų pirkimas, um, kaip kad um, būtų Žagdalor siūloma pagal Anglės plieno sąjungų dvasę ir Buzek taip pat, ką sakė, ar ta sąjunga padės plėtoti um, tvarios ekonomikos ir visuomenės plėtojimą. Aš konkrečius klausimus uždaviau, tai lauksiu ir konkrečių atsakymų. Najlepša hvala za vprašanje. Labai ačiū už Jūsų klausimą. Sutinku su Jumis. nusibrėžėme savo tam tikrus tikslus dėl, dėl energetikos sąjungos kūrimo. Energetikos sąjunga turi užtikrinti prieinamą energetiką įperkomims kainomis, su visomis tiekimo garantijomis. Aš iš pat pradžių pasakiau, kad tikrai e, stengsimės dirbti, e, dėsime visas pastangas, nors aišku, per naktį situacijos nepakeisti, bet aišku, tikslai yra e, šios sąjungos, aišku, visų pirma, mes turime sumažinti energijos suvartojimą, taigi m, mm, tokiu būdu mes ir sumažinsime savo priklausomumą ir mes turime užsitikrinti energijos teikimo garantijas, bet aišku, turime uh, nekelti pavojaus Europos ekonomikos konkurencingumui. Mes turime siekti pereiti prie mažai išlakų kūrenčios pramonės, tai reiškia, kad mes turime investuoti ir atsinaujančią energetiką, mes turime nuolat tobulinti technologijas, mm, pavyzdžiui, iškastinio kūros rytyje, tol kol mes jį naudojame, Jeigu norime sumažinti mūsų mm, energetinį priklausomumą, mes taip pat turime diversifikuoti mūsų energijos gavimo kanalus ir energijos šaltinius. Tai yra labai svarbu. Mes taip pat turime stiprinti ir visą infrastruktūrą energetikos sąjungoje. Iberijos pusėsalį Baltijos valstybėse yra labai rimtų problemų dėl infrastruktūros ir aš pirmai jau sakiau, aišku, kad per nakt visko nepakeisi, tačiau reikia dirbti um, su atitinkamais projektais, kai kuriem iš jų gal prireiks ir daugiau laiko ir daugiau pastangų. Bet aš pritariu tiem, kurie tiki, kad mes turime kalbėti vienu, vieningu balsu, kai mes e, deramės su išorės partneriais. Energetikos sąjunga turi būti tas vieningas Europos balsas. Ačiū. Judy Gerling. Pane Judy Gerling. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Bratušek. Nepaisant tam tikrų rimtų ir labai konkrečių uh, klausimų jūs kol kas apsiribojote tik gana abstrakčiais e, e, teiginiais ir pakartojimais to, ką jūs sakėte savo žanginėje kalboje. Aš noriu pateikti konkretų klausimą ir paprašysiu labai konkretaus atsakymo. Savo klausimynę raštu jūs sakote, cituoju, kad išmani apmokestinimo politika, pagal kurią teršėjai turi mokyti, mokėti, jūs esate už šią politiką ir ketinate ją skatinti. Galbūt e, tai bus finansuojami įsipareigojimai, kuriuos jūs prisimate ir ne. Tačiau turint galvoje, kad mokesčiai yra valstybių narių e, kompetencijos rytis, kaip jūs ketinate įgyveninti šį įsipareigojimą? Ačiū. Ačiū už šios klausimus. jeigu mes visi suprasime, kokie yra mūsų bendri tikslai, o būtent jeigu pritarsime tikslams, kuriuos nustatė komisija, parlamentas ir valstybės narės, jeigu rimtai vertinsime šiuos tikslus, tai visi turėsime dirbti tą pačią kryptimį. Kalbame apie energijos kainas. Europoje mes įdėjome daug pastangų, kad būtų naudojama švari energija, kad būtų kovojama su klimato kaita. Ir kaina, kurią mokame už energiją, yra šiek tiek didesnė dėl įvairių mokesčių. Ir jeigu norime energetikos sąjungos rytyje pasiekti savo bendrų tikslų, manau, galėtume dėl to susitarti. Aš suprantu, kad valstybės narės savarankiškai formuoja savo mokesčių politiką, bet jeigu mes rimtai vertiname energetikos sąjungą, tai turime ir sugebėsime susitarti šiuo dėl šio konkretaus aspekto. Manau, kad turėtume ieškoti tokių sprendimų, kurie numatytų didesnius mokesčius tiems, kurie labiau teršia aplinką. Tie, kurie teršia mažai, turėtų būti apmokestinti mažiau. Bet kaip jūs jau sakėte, valstybės narės turės dėl to susitarti. Noriu dar kartą akcentuoti, kad jeigu visi sieksime bendro tikslo, susitarti neturėtų būti taip jau sunku. Ačiū dabar ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Bratušek už tai, kad kalbėjote apie e, ekologiško augimo darbo tvarkę. Man atrodo, kad e, energetika Europoje susiduria su keliomis problemomis energija yra per brangi, šis sektorius per daug taršus ir mes esame per daug priklausomi. Mums reikia esminio mūsų energetikos pasikeitimo. Mums reikia daugiau atsinaujinančių išteklių, turime energiją naudoti efektyviau. Tačiau tai akivaizdu, kad tai yra sunkiai įveikiamas e, uždavinys. Ar jūs sutinkate su tokia situacijos analize? Ir antra, Ar manote, kad sugebėsite užsitikrinti pakankamą paramą iš valstybių narių šioje srityje? Nes energetikos sąjunga reiškia, kad reikės labai glaudžiai bendradarbiauti šioje srityje, o šioje srityje pastaraisiais metais tai buvo viena iš pagrindinių problemų. Hvala, štuvanį poslanį. Ačiū. Dėkoju už šį klausimą. jeigu mus sieja bendras tikslas dėl energetikos sąjungos, o aš tikiu, kad taip ir yra, nes mes kartu nustatėme tos tikslus, manau, kad nebus labai sunku jų pasiekti. Jūs minėjote, kad gali būti sunku rasti susitarimą dėl atskirų sprendimų ir aš sutinku su jumis, kad energetikos sąjunga yra brangus dalykas, šis sektorius nėra pats švariausias ir mes smarkiai priklausomi nuo importo. Mes savo vizijoje kaip tik ir stengiamės spręsti šias konkrečias, tris konkrečias problemas. Jeigu norime sumažinti savo priklausomybę, turime ES iš savo išteklių gaminti daugiau energijos ir, žinoma, kaip galima labiau remtis atsinaujinančiais energijos ištekliais turime veiksmingiau naudoti iškastinį kurą. Turime pasitelkti tokias technologijas, kurios kaip galima mažiau terštų aplinką. Kitas svarbus dalykas - energijos naudojimo efektyvumas. Efektyviai naudodami energiją mes jos sunaudosime mažiau ir sumažinsime savo priklausomybę nuo importo. Be to, labai svarbu ir tai, kad mm, visose energetikos projektuose skirtose efektyvumui ir priklausomybės mažinimui mes e, skatiname ir darbo vietų kūrimą bei ekonomikos augimą. Tai taip pat yra svarbu. Ir aš esu įsitikinusi, kad turi būti įmanoma sumažinti ir energijos kainą. To galime pasiekti stiprindami vidaus rinką. Bet žinoma, siekiančio tikslo reikia geresnės infrastruktūros. Ačiū. Sorry, Madame Merija Kelonen. Pone Merija Kelon... Kilionen. Gerbėmiai pirmininkai, vice komisijos vicepirmininkė. Aš manau, kad nustatydami kovo su klimato kaitos tikslus mes turime e, galvoti apie tai, kaip energija e, pasiekia galutinius vartotojus. Šis procesas turi būti stebimas ir valdomas realiu laiku. Noriu paklausti, kokiu grafikų vadovaudamasi komisija skatins e, išmanų visą Europą apimanti energijos tinklą. E, najlepša hvala za vaše vprašanje. Ačiū už šį klausimą. Kaip jau sakiau savo įžangoje, Aš labai daug dėmesio skirsiu tam, kad didelė investicijų paketo, kurį paskelbė ponas Junkeris dalis, būtų e, skirta būtent energetikai, energijos gamybai ir energijos tiekimui. Ir į tą paketą, žinoma, įeis ir išmanieji energetikos tinklai siekdami skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą. Kaip jūs ir sakėte, turėsime kurti išmaniuosius tinklus. Kad vienoje Europos pusėje, viename Europos krašte pagaminta energija galėtų būti perduoda vartotojams kitoje Europos pusėje. Man dabar sunku tiksliai konkrečiai atsakyti jūsų klausimą apie grafiką. E, kitaip tariant, kada mes tikimės tos projektus iki galo įgyvendinti. Kiek suprantu, kai kurie projektai pasistumėja labiau, kai kurių projektų rengimas pasistumėjęs labiau, kitų ne taip, bet aš esu įsitikinusi, kad tie projektai bus gaus paramą, bus greitai gyvendinti, kai kuriems prieiks daugiau laiko. Bet išmanieji tinklai, kuriuos jūs minėjote, ir mūsų noras naudoti daugiau atsinaujinančių išteklių yra būtini dalykai. Ir kaip jau sakiau, sieksiu, kad didelė minėto investicijų paketo dalis būtų skirta infrastruktūros projektams. Ačiū. Dabar ponas Ekort. Ačiū, pirmininkė. Jūs e, esate, turėtumėte būti komisijos vicepirmininkė atsakinga už energetikos sąjungą. Mes jau girdėjome, kaip visa tai yra sudėtinga, mes tai žinome, tačiau mes čia į jūs žvelgiame kaip į vicepirmininkę, kuri imasi iniciatyvos ir kuri yra stipri. Ir aš norėčiau paraginti jūs kalbėti konkrečiau, užuot e, kas kart aiškinus tą sudėtingą situaciją. Mes suprantame, kad ji yra sudėtinga mm, Konkretus klausimas apie klimato kaitos dėrybas. Kiek suprantame, jūs busite tas žmogus, kuris vadovaus dėryboms dėl klimato kaitos. Kaip bus su tuo tikslu daugiau kaip 40 procentų 2030 metais? Ehm, jeigu bus nustatytas šis tikslas, e, mūsų galimybė laikytis dviejų laipsnių tikslo bus tik 50 procentų. Ko jūs imsitės, kad tas tikslas tikrai būtų pasiektas? Ačiū, gerbiamas parlamento nary. Manau, sutiksite su manimi, kad aš viena nepasieksiu tų tikslų. Todėl aš ir akcentuoju, kad prireiks visų valstybių narių bendradarbiavimo siekiančių tikslų. Žinoma, aš imsiuos iniciatyvos ir darysiu viską, ką reikia padaryti. Sieksiu, kad mūsų tikslai būtų ambicingi, bet tuo pačiu metu jie turi būti ir realūs. Labai svarbu kad mums pritartų ir kiti, kad mums pritartų ir valstybės narės, ir mūsų partneriai JAV ir Kinijoje. Nes Europa viena, kad ir kokie būtų kad ir kokius didelio užmojo tikslus nustatytų, nesugebės išspręsti visų problemų. Mūsų atmosfera, mūsų klimatas bus per daug užterštas dėl kitų kalties. Aš tikrai imsiuosi iniciatyvos, mm. tai tikrai darysiu, tačiau suprantu ir komisijos ribotas galimybės ir savo kaip vicepirmininkės ribotas galimybės. Reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Aš labai tikiuosi, kad valstybės narės supras, jog tie tikslai turi būti nustatomi kartu. Komisija be valstybių narių negalės pasiekti šių tikslų, kurie tokie svarbus Europai ir pasauliui. Pier Nikola Pedicini. Ponas Pier Nikola Pedicini. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiama paskirtoji vicepirmininkė. Per klausimus įskaitant šį, galvoma daug apie energetiką, apie energetikos mišinį ir tvarumą, bet tai ne visuomet suderinamos savokos. E, Ir manau, kai kalba žmonės apie energetikos priemonių mišinį, jos, e, jie galvoja apie tai, kad reikia sudaryti galimybę šalims naudoti netvarius šaltinius, pavyzdžiui, iškastinius e, išteklius bei brandolinę energetiką. Uh, bandoma tarsi didinti e, iškastinio organinio kūro dalį tame mišinėje ir mažinti atsinaujinančius šaltinius. Kai kam visiškai nesvarbu, kad viršėmi e, emisijų tikslai, nes e, paskui sumokamos baudos pagal pažydimų procedūrą. Ir ką jūs ketinsite daryti, kad užtikrinsite, jog ne, nekalti piliečiai sumokės tas baudas? Ačiū, nežiūrint to, kad e, aš rizikuoju pasikartoti, dar kartą pasakysiu, kad tai susiję su sutartimis ir jų nu, nuostatomis. Valstybės narės yra pačios atskingos už energetikos priemonių mišinį. Toks yra faktas. Tačiau tuo pat metu kiekviena valstybė narė turi suprasti, kad ji turi prisidėti prie bendrų tikslų siekimo, tų, kuriuos esame visi nusistatę. Rengdamas šiam klausimui per paskutinės dvi savaitės supratau, kad norint pasiekti 320-ukų tikslą, jau esame daug ką padarę ir ekspertai man sakė, kad tuos tikslus pasieksime. Kitas dalykas. Nėra paprasta pakeisti iškart labai staigiai e, bet kokioje šalyje energetikos e, išteklių mišinį. E, tose šalyse, kur didelę dalį sudaro iškastinis e, kūras, reikia daugiau dėmesio skirti švariai e, energetikai, nes tokiu būdu bus mažiau teršiama aplinka. Tokie turėtų būti mūsų bendrai tikslai, du iš jų. Dėkoju. Jums dabar Žanliuk Šuphauser. Sveiki, gerbimo kandidatė. Pirmasis klausimas yra susijęs e, su energetikos politika. Be valstybių jūs nieko nepadarysite. Ir kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, pirmiausiai galvojant, e, kaip lietoti naujus energetikos tipus, užtikrinti masto ekonomiją energetikos srityje. 400 milijardų tiek mes importuojame, bet 10 procentų jeigu mes skirsime investicijom per, jeigu norime 10 procentų užtikrinti atsinaujinančių šaltinių per 10 metų, tai mums reikės 400 milijardų per tuos metus ir investuoti. Ir buvo kalbama apie 300 milijardų apie tas investicijas ir kur yra visi tie pinigai, apie juos labai daug kalbama, bet kur jie yra. Kitas dalykas, e, mes žinome, kad Italijos e, atitinkamos finansų institucijos e, Prancūzijos siekia prisidėti prie tam tikros programos, kurie dalyvautų ir ACB. Ar jūs paremtumėte tokią programą? Prašom atsakyti. Labai ačiū Jums už klausimą. Aš nesu sakius, kad e, nieko negalėsiu padaryti kaip vicepirmininkė. Bet noriu pasakyti, jog pati komisija be valstybių narių dalyvavimo tikrai nepasieks visko. Aš esu tikra, kad valstybės narės tą žino. kai mm, nusistatome tikslus, prisimame ir tam tikrus įsipareigojimus. aš ne, nesakau, kad nieko negalėsiu pasiekti kaip vicepirmininkė, bet noriu taip pat pasakyti, jog reikia e, suprasti, kad valstybės narės turi dalyvauti bendrame darbe ir E, dirbti kartu su mumis dabar investicijos energetikos srityje. Jeigu norime užsitikrinti tvirtesnę vidaus rinką ir jeigu norime užsitikrinti pigesnę ekonomiką, kad būtume konkurencingesni, mums tikrai reikia labai daug lėšų investuoti. ir e, reikės, kad nemažai investuotų privatus investuotojai. Bet esu tikra dėl to, kad kadangi mes visi palaikome žalį augimą, kad manome, jog tai per ateinančius penkerius metus yra tas kelias, kuriuo turime žengti, mes komisija turėsime rasti sutarimą, prieiti prie išvados, jog investicijos į energetikos sąjungą yra investicijos į žaliasias darbo vietas ir žaliai augimą. Tačiau dar reikia pasiekti tokį susitarimą komisijoje. Sutinku su jumis dėl e, bankų dalyvavimo. Pone Estė Delangė. Ačiū, pirmininkė. Aš tikiuosi, kad švelniai moteriškai pateiksiu šį klausimą. Pone Bratušek, sveikinu, jūs paskirta kandidatė į vicepirmininkį, kuri bus atsakinga už energetikos sąjungą, bet tai galite šiek tiek ironiška, nes jūs e, buvote cituojami kaip išgelbėjusiu e, Sloveniją nuo ES ir sakote, kad energetikos sąjungai reikia daugiau Europos, bet aš pasirengus jumis pasitikėti ir uh, pateiksiu jums konkretų klausimą, bet prašau konkretaus atsakymo. Jūsų energetikos sąjungė, ką 28 valstybės narės visos turėtų padaryti, tai yra Europos sąjunga. Uh, tiksliau, ką turi padaryti valstybės narės ir ką ES. Ir labai prašau konkrečiai atsakyti pagal tris ramščius. Ir kokia iniciatyva jums būtų artimiausia, ko galime iš jūsų tikėtis. E, pasakykite mums, kokie jūs ketinate būti vicepirmininkė, nes manau, kad kalbu daugumos vardu. Daugumos kolegų vardu mums e, sunku buvo išvelgti ką nors giliau po tais standartiniais jūsų atsakymais. Ačiū, jūs puikiai susitvarkite su laiku. Labai ačiū. Aš neišgelbėjau Slovenijos nuo Europos. Aš išgelbėjau Europą nuo dar vienos problemos – E, tas domino efektas finansinėje rinkose, apie kurį visi kalba, ar valstybių narių finansinės problemos, pasibaigė Slovenijoje. Manau, kad Europai labai svarbu turėti mechanizmą, kuris padeda valstybėms narėms, e, pademonstruoja solidarumą, bet aš esu įsitikinęs, kad tai yra geriau, geriau net ir Europai, jeigu valstybės narės pačios gali išspręsti savo problemas. Manau, kad mes e, ne tik galime, bet ir turime rasti sprendimą dirbdami bendrai. Ir e, jeigu kalbėsime apie energetikos sąjungą, tai yra saugumo klausimas, kuris yra labai svarbus, reagavimas, problemų sprendimas. Tokia bus mano didžiausia pirmoji užduotis parengti e, ypatingų situacijų planą, e, kaip veiktume ypatingomis situacijomis, ypatingose situacijose. Valstybės narės turi turėti tokį planą, jeigu susidarytų tam tikros ypatingos situacijos. Europos, Europos Sąjunga yra ne tik e, solidarumas, solidarumo klausimas. Mano nuomonė, energetikos sąjunga susijusi su tam tikromis prievolėmis, kurios turi būti prisimtos, kai to reikia energetikos saugumas, mano nuomonė, yra tas sėtis, kur reikia ieškoti sutarimo ir tai yra klausimas, kurį reikia spręsti energetikos sąjungos lygmenių. Eduardas Martinas. E, jūs kalbėjote apie energetikos sąjungą, bet e, trūksta turinio tose savokose Ir kaip jūs galite tiksliai pasakyti, kaip jūs galėsite užtikrinti valstybių narių suverenumą, e, apie kuriame kalbama 194 straipsnio antroje dalyje sutarties ES veikimo sutarties ir kaip užtikrinsite energetikos sąjungą ir kaip įgyvensite trečią priemonių paketą Galiausiai norėčiau paklausti, kaip jūs, kaip um, vicepirmininkė kovosite su energetikos skurtu ir ar sieksite įdėkti tam tikras apsaugos priemonės, kad e, kukliausiai gyvenantis mūsų gyventojai galėtų užsitikrinti bent minimales galimybės naudotis energetikos ištekliais. Uh, Labai ačiū. Ačiū už šį klausimą. Energetikos sąjungos kūrimas, kaip sakiau, mano nuomonė, pagrystas trims tvirtais ramščiais esminiais. Taškais pirmasis yra E, stipresnės vidaus rinkos sukūrimas. Tam, kad galėtume sukurti tokią rinką, mums reikia baigti kurti infrastruktūrą, jungtis tarp valstybių narių užtikrinti, tarp regionų atskirų ir užtikrinti jungtis pačiose valstybėse narėse, jeigu jų nėra. Mums reikia tvirtesnės, geriau funkcionuojančios vidaus rinkos ir aš esu tikra, kad energetikos išteklių kainos taps konkurencingesnės pačioje Europos Sąjungoje. Tai turėtų būti naudinga tiek vartotojams, tiek ekonomikai. Kalbėdama pradžioje, aš sakiau, kad būdama ministrė pirmininkė savo šalyje, užtikrinau, kad būtų visiškai gyvendintas trečiasis energetikos priemonių paketas. Ir tai turėtų būti siekiamybė visose valstybėse narėse. Manau, kad yra tam tikrų išimčių, tačiau e, beveik visose valstybėse narėse jisai ir yra įgyvendintas. Šiame pakete yra tam tikros taisyklės, kurios, mano nuomonė, leis mums atverti mūsų energetikos rinką ir atvėrę rinką mes užtikrinsime pigesnius ir konkurencingesnius išteklius. Dabar kolega Ashley Fox. E, sveika, gerbima Bratušek. Jūs atrodo nelabai, ką žinote apie energetikos sąjungą, bet paklausiu jūsų, ką jūs tikriausiai išmanote, apie tai, ką jūs išmanote tikriausiai. Jūs kalbėdama pradžioje pasakėte, jog esate labai e, nuolanki, kukliai nusiteikusi, bet vargu ar teis Tai gal teisingai save apibūdinote, bet kita vertus jūs, e, surinkus vos 4 procentus balsų, pasiskirėte save kandidatei komisijos nare. Ir noriu paklausti, ar po jūsų paskirimo naujoji Slovenijos vyriausybė pradėjo etinį tyrimą dėl jūsų paskirimo ir ar tiesa, kad jūs e, vilkinote paskelbimą šio pranešimo ko, ir e, nepateikėte e, oficialaus rašto dėl to tyrimo. Ir ar jūs mums parodysite tą tyrimą, e, jo rezultatus, išvadas e, prieš mums apsisprendžiant, ar jūs tinkate eiti pareigas? Prašom atsakyti. Ačiū, kad dar kartą man suteikėte galimybę išsameu pristatyti procedūrą dėl e, kandidato į komisijos narius paskirimo mano šalyje. Tikriausiai e, sutiksite su manimi, kad Slovenija negalėjo laukti iki rugsėjo pabaigos. O vyriausybė naujų pradėjo dirbti tik tai rugsėjo 18 dieną. Aš esu tikra, jog jūs puikiai suprantate, ką būtų reiškia, jeigu Slovenija nebūtų laiku pasiūlysi kandidato pono Junkeriui. Mes pateikėme tris pavardės, viena iš jų buvo mano ir ponas Junkeris pasirinko mane kaip kandidatę ir manau, kad reikėtų paklausti, kodėl. Jis būtent mane pasirinko, tačiau aš noriu jam padėkoti už pasitikėjimą. Naujoji vyriausybė nepradėjo jokio tyrimo Slovėjos, Slovenijos antikorupcijos komisija nusprendė, kad atsižvelgdama į žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, peržiūrės nominavimo procedūrą. Aš laikausi teisinių reikalavimų visuomet laikausi įstatymų, niekada nesu nusižengusi jiems. Mano didžiausias nusižengimas buvo bauda už e, neteisingai pastatytą automobilį ir už greičio viršymą. Ir e, procedūra visa paskirimo peržiū, bus peržiūrėta ir buvo jau iš dalies tai padaryta. Aš e, paštu gavau pranešimą ir e, elgiausi taip, kaip e, reikia elgtis. Tikrai nebuvo pasakyta, kad yra kokios korupcijos užuomasgų. Kolega Petersen. Ačiū, ponia Bratušek. Džiaugiuosi girdėdamas jūsų žodžius apie tvarų augimą. Taip pat džiaugiausi girdėdamas jūsų žodžius apie žaliųjų darbo vietų svarbą, tokiu būdu pripažįstant Europos įmonių verslo potencialą žaliųjų technologijų srityje, kuri gauna vis didesnę svarbą. Mano klausimas jums būtų, kaip jūs, kaip vicepirmininkė, komisarė atsakinga už energetikos sąjungą, užtikrinsite Um, ilgalaikį perėjimą prie e, CO2 neutralumo, taip pat užtikrinantį energijos veikimo garantijas trumpalaikiu laikotarpiu. Man atrodo, tai yra du patys sudėtingiausi klausimai dabar. Ir prašom plačiau pakalbėti apie atsinaujančią energiją ir kaip jūs užtikrinsite, kad mes tikrai spręsime tiek vartojimo, tiek tiekimo pusę per e, energijos vartojimo efektyvumą ir inovacijų ir kitas darbo tvarkės. Ačiū, prašom atsakyti. Najlepša hvala tudi za vaše. Eh, Dėkuoju už klausimą. Pritariu tiems, kas sako, kad klimato kaitos tikslai žengia koja kojon su tais tikslais, kuriuos jūs išvardijote. Ir tau nekartą šiandien pasakiau kai tik tai kalbame apie energijos tiekimo garantijas, turime suvokti, kad kažką reikės padaryti jau labai greitai, tuo tarpu kai kurias kitas priemonės reikės įgyventi per ilgesnę trukmės laikotarpį. Galbūt daug ką buvo galima padaryti praeitie ir galbūt daug ką buvo, reikėjo padaryti praeitie. Tačiau po pasaro laikotarpio dujų krizės mes tiesiog Pamiršome, kad reikia veikti. Todėl turiu sugrįžti vėl prie infrastruktūros klausimo, kuris bus pats didžiausias iššūkis, manau, mum artimiausių laikotarpių. Taip pat kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius, aš šiandien jau kalbėjau apie taip vadinamosius išmaniuosius tinklus, kurie yra absoliuti būtinybė, jeigu mes norime E, energijos, kuri būtų gaudama iš atsinaujinčio energijos šaltinių e, kad jį patektų iki ten, kur vartotojams jos reikia. Taigi investicijos, investicijų paketas mūsų, mūsų e, ateityje laukintis klausimas. Aš kalbėjau jau apie tai, aš esu tikra, kad kadangi mes visi esame pasišventę žaliajam augimui, Tai didelė dalis to paketo, tų minėtų 300 milijardų eurų tikrai bus skirta investicijoms, kurios užtikrins geresnį mūsų vidaus rinkos veikimą ir padės sustiprinti mūsų energetikos sektoriaus konkurencingumą. Kornelija Ernst. Ačiū, ponia Bratušek. Jūs puikiai išmanote mm, bendro pobūdžio atsakymų meną, bet man atrodo, kad e, jūs neatsakote konkrečius klausimus, tai aš jums sudarysiu tokią galimybę. Visų pirma, po finansinės ekonominės krizės daug valstybių narių apkarpė par, paramą įvairiems e, energijos šaltiniams, tiek iš viešųjų, tiek iš privačių e, šaltinių, aš kalbu ir apie Ispaniją, ir Portugaliją, ir, taip, ir Graikiją. Aišku, kad tai labai pakenks atsinaujančios energijos sektoriui. Taigi, kokių iniciatyvų jūs norėtumėt, ką jūs norėtumėt pasiūlyti, kad tos valstybės narės galėtų pataisyti situaciją. Ir antras svarbus klausimas būtų, kas jūsų manimų būtų užtikrinti, geriausias būdas užtikrinant, um, kad būtiniam šildymui tiekiamos energijos kainos būtų protingos ir pagrystos ir prieinamos? Uh, res se eh, mogoče že ponavljam, ampak. Ačiū, pripažįstu, kad galbūt kartojosi savo atsakymuose, tačiau mūsų energetikos rinka turi veikti geriau. Uh, ir ji veiks geriau, jeigu sugebėsime už, išbaigti mūsų infrastruktūrą, užbaigti infrastruktūros visą plėtojimą. Ir mes sugebėsime tai padaryti, aš manau. Tai bus būdas užtikrinti, kad energijos perdavimas ES būtų efektyvesnis ir pigesnis. O tai reiškia, kad įmonės ir namų ūkiai galės e, džiaugtis pigesnė energija. Toliau kalbame apie iniciatyvas dėl atsinaujančių energijos šaltinių. E, šiame etape tokių iniciatyvų turėtų imtis valstybės narės, kadangi tai yra jų kompetencija. Tačiau, kai kalbame apie apsirūpinimo energija garantijas. Čia mes turime pasiekti susitarimo tarp valstybių narių ES lygmenių, tam, kad ES lygmenių būtų galima rasti tinkamus sprendimus. Prieš tai, aišku, mums reikės patvirtinti reikalingą teisinę bazę tam, kad būtų galima paskatinti labiau naudoti atsinaujančius energijos šaltinius. Aš manau, kad Tai būtų vienas iš tikslų mm, mano kadencijoje artimiausius penkerius metus. Ir aš pati tvirtai tikiu, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai yra labai svarbus ne vien tik tai energetikos sąjungai, bet tiesiog visai Europos sąjungai. Thank you. Peter Eriksson. Okay. Ačiū, aš sėdžiu štai čia. Šiandien jūs sakėte, kad daug energijos politikos yra valstybių narių rankose. Tas tiesa. Tačiau turime ir tam tikrų politikos priemonių, kurias turi ES savo rankose. Taigi aš noriu jūsų paklausti, ar jūs esate pasirengusi naudoti tas politinės priemonės, kurias turi ES ir ES komisija vis dar. Um, Europos parlamentas, pavyzdžiui, siūlo nustatyti privalomus siektinius rodiklius dėl atsinaujančios energijos šaltinių ir energijos vartojimo efektyvumo. Ir čia Europos komisija ir gali imtis iniciatyvų. Taigi ar jūs būtumėt pasirengusi pasakyti tai, taip Europos parlamento reikalavimui, kad būtų aukštesni privalomi klimato kaitos e, sėktini rodikliai. Ar jūs leisite tam praslysti pro šoną? Ačiū, prašom atsakyti klausimą. Hvala za vaše uprašanje. Labai ačiū už jūsų klausimą. Manau, kad pagal mano šiandienos atsakymus jūs galite aiškiai matyti, jog tikslai mm, klimato kaitos rytyje yra labai svarbus. Mes turime už, nustatyti plačių užmojų, bet ir realistiškus tikslus. Ir komisija viena negali veikti, bet mums tikrai reikia Europos parlamento iš vienos pusės ir iš kitos pusės mums reikia susitarimo tarp valstybių narių. Jeigu norime patvirtinti tikslus, tai valstybės narės turi susitarti. Aš nekartą šiandien pareiškiau, kad mano manimu tikrai turime kelti savo plačių užmojo tikslus. Bet mes turime nepamiršti ir realybės, turime nepamiršti, kokios yra ribos, kuriuose mes veikiame. Ir šiandien tikrai daug kartų pasakiau, kad turime dirbti kartu su valstybėmis narėmis nes sutartyje yra aiškiai pasakyta, kokia yra komisijos kompetencija ir kokia yra valstybių narių kompetencija veikti pakankamai nepriklausomai. Aš pati tikrai esu pasirengusi uh, už e, aukštesnių privalomų tikslų klimato kaitos rytie propagavimą, nes manau, kad jie yra reikalingi, tačiau tuo pat metu, aš manau, mes turime pripažinti taip pat, kad tie tikslai turi būti realistiški. Nėra tikslo užsibrėžinėti nepaprastai aukš, plačių užmojų tikslų, jeigu paskui mes nesugebėsime jų pasiekti. Roger Helmer. Labadiena, ponia Bratušek. Jūs tikriausiai žinote, kad uh, pramonės komisaras Tajani kalbėjo apie pramonės žlugimą dėl energetikos kainų Europoje. Aš galvoju, kad dėl kainų galima aišku, kažką padaryti per tinklus, per jungtis ir taip toliau, bet mes visi žinome, kokia yra pagrindinė tos konkurencingumo krizės priežastis. Tai yra per nelik didelis įsipareigojimas toliau naudoti nepaprastai brangius atsinaujančios energijos šaltinius ir pasitelti tokias priemonės kaip e, priekybos apivartiniais taršos leidimas sistema. sistema. Ar jūs galvojate, kad e, iš tikrųjų e, tokia pramonė, kuri daug suvartoja energijos, turi būti iš viso išstumta iš ES ir kartu su savimi išsinešti darbo vietas ir pinigus? Ar jūs galvojate, kad vis tik tai gal reikėtų kiek ir mažesnių aplinkosauginių standartų šaltinius naudoti tam, kad būtų galima išsaugoti pramonę ir tuo pat metu būtų galima padidinti išlakų e, rodiklius. Najlepša hvala. Ačiū už Jūsų klausimą. Aš nekartą šiandien kalbėjau apie konkurencingumą ir noriu dar kartą pabrėžti – jeigu sukursime tvirtą vidaus rinką, jeigu mes baigsime kurti infrastruktūrą, jeigu mes užsitikrinsime mm, energijos paskirstimo kainas, e, paskirstimo garantijas ES, tai tikrai mes užtikrinsime, kad būtų geros prieinamos kainos ir mūsų pramoniai ir būtiniams vartotojams. Tai Aš taip pat galvoju, kad tikrai turime valstybių narių atitinkamai patirties, kur matome, kad didinant konkurenciją energijos kainas mažėja. Slovenija yra viena iš tokių valstybių. Ir direktorato parengtoje ataskaitoje galima aiškiai pamatyti, kad energetikos kainos Slovenijoje sumažėjo beveik 30 procentų kai rinkoje atsirado dar vienas naujas mm, veikiantis subjektas. Ir tai nėra atsitiktinumas. Jeigu norime apsaugoti savo aplinką dabartinėmis sąlygomis, mes turime investuoti į atsinaujančią energiją. Turime daugiau investuoti, turime užtikrinti tolesnį vystimąsi ir tuo met e, tie šaltiniai irgi atpiks. Ir mes matome, kad e, būtent tai leidžia mažinti kainas. Ir manau, kad tai gali sustiprinti ir mūsų, ir mūsų ekonomikos konkurencingumą. Mes turime investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. Uh, ir tuomet stiprinsime konkurencingumą. Ačiū ir paskutinį šiame raunde, Jean-Luc Schaffhauser. Si, madame, uh... Ačiū. Norėčiau pasitarauti dėl jūsų prioritetų. Ar jūs tikite tik tai rinką ir konkurenciją tobulą, Ar jūs galvojate, kad vis tik tai reikia ir valstybių įsikišimo, ypač galvojant apie tai, kad mm, energijos gamyba nebūtų perkeliama kitur per tas taip vadinamas trumpasis grandinės. Ar jūs galvojate, kad reikia galvoti apie atsinaujančius energijos šaltinius, autonomiškumą teikiant energiją, energijos teikimo garantijas, ar tai prieštarauja, pavyzdžiui, tiem mano minėtėm reiškiniam, ar čia reikia galvoti apie jungtis taip pat. Aš galvoju, kad e, galvojant apie tą žiedinę ekonomiką, kuri labai brangiai kainuoja mm, ir e, įvertinus visą globalią konkurenciją, manau, kad čia energijos tie mm, rat, tinklai trumpieji tie žiedai būtų daug pigesni ir būtų daug naudingesni mūsų ekonomikai. Ja, uh, najlepša hvala za vprašanje. Labai ačiū už jūsų klausimą. E, gerbiamas parlamentarė, aš labai tvirtai tikiu e, tuo, ką numato trečiasis energetikos paketas. Aš tvirtai tikiu energetikos rinką. Aš manau, kad energetikos rinka turi būti tinkamai reguliuojama. Ir greta viso to, aš, kaip jau sakiau, pateikdama Slovenijos pavyzdį, aš tikiu, kad mums reikia daugiau rezervo, jeigu norime sumažinti energetikos kainas ES. Ir aš tą nekartą pasakiau. Aš gal iš tikrųjų vis kartojusi ir kartojusi, bet tikrai manau, kad nepaprastai svarbu yra suprasti, kad stipresnė, tvirtesnė energetikos rinka bus naudinga mums visiems. Todėl mūsų užduotis per artimiausius metus bus stiprinti infrastruktūrą. Gaila, kai kurie projektai šioje srityje nėra taip gerai parengti kaip kiti. Dėl tos priežasties kai kuriem dalykam prireiks ilgesnio laiko, kad jie bus įgyvendinti. Tačiau net ir pasibaigus dujų kriziai, o aš manau, kad vis tik tai mums grėsia dujų krizė, aš manau, kad mes turėsime padaryti kažką dėl to. Labai svarbu nepamiršti tokių dalykų, kaip mes pamiršome 2009 metais po krizės. Mums reikia išbaigti visą infrastruktūrą, kad turėtumėm tikrą bendrą rinką. Atsiprašau, kad ilgai kalbu. Vice President Designate, all the power. Dėkoju. Paskirtai komisijos nariai, komisijos vicepirmininkė. Dabar perdodu visus įgaliojimus e, pirmininkui Levyje. Ačiū. Dabar žodis poniai Šuica. Ačiū, ponia Bratušek. Jūs keletą kartų minėjote tiekimo šaltinių diversifikavimą. Man atrodo, kad Adrijos Transadrijos dujotekis būtų labai svarbus šioje srityje, nes tai būtų nutiesta jungtis su dujotekiais iš Azerbaidžiano. Ką reikėtų daryti, kad sumažėtų mūsų priklausomybė nuo rusiškos kilmės dujų? Anksčiau būdavo bendradarbiaujama su Rusija. Aš prisimenu, kaip jūs dainavote komunistinės dainas ir svaidėtės antieuropietiškais e, šūkiais. Ar da, tikrai netėjo laikas žvelgti į priekį ir pamiršti komunizmą? Ačiū, gerbiamoji parlamento narė. Ačiū, kad pateikėte šį klausimą. Aš dabar turiu galimybę atsakyti. Pradėsiu nuo nacionalinio klausimo, jeigu galiu taip jį pavadinti. Tas įrašas, kurį jūs matėte, buvo padarytas per išsilaisvinimo fronto nacionalinę dieną ir ta daina, kurią aš dainavau, o jų tada dainavau keletą, nebuvo tokia, kaip jūs aprašėte. Manau, kad Europos vertybės šioje srityje yra aiškios ir nemanau, kad aš turėčiau atsiprašinėti. Tai buvo antifašistinė daina, o aš asmeniškai niekada nepriklausiau jokioms komunistinėms partijoms. Slovenijoje buvau kritikuojama dėl kitų dalykų. Buvo sakoma, kad aš esu per daug proeuropietiška, kad aš pasiduodu Briuselio diktatui ir turėčiau tam Briuselio diktatui pasipriešinti. Aš manau, kad Europa yra vienintelis teisingas kelias mano šaliai ir aš labai džiaugiuosi, kad Slovenija ir didžiuojuosi, kad Slovenija yra Europos šeimos narė. O kalbant apie energijos šaltinių diversifikavimą, tas projektas, kurį minėjote, tikrai yra reikalingas. Šis procesas de facto sumažins mūsų priklausomybę nuo Rusijos. Ir manau, kad viskas e, šio požiūriu vyksta taip, kaip ir buvo planuota. Aš tikrai remiu jūsų minėtą projektą. Šį projektą vertinu kaip vieną iš projektų, padėsinčių mūsų mažinti savo priklausomybę nuo vieno šaltinio. Ačiū dabar ponas Gaspara. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ponė Bratušek. Jums tenka svarbus strateginės reikšmės, nepaprastos strateginės e, reikšmės vaidmuo, tai yra Europos energetikos sąjungos kūrimas ir labai atsiprašau, kodėl už tai, kad mes stengiamės E, geriau suprasti jūsų politinę valią ir tai, ko reikia tam projektui. Jūs kalbate apie didelę dalį iš 200 milijardų eurų investicijų, e, apie, kur, kur, kur, kurias paskelbė komisijos pirmininkas. Kokio dydžio bus ta dalis? Be to, kaip be šios investicijų sumos jūs pasinaudosite ir struktūriniais fondais bei Europos investicijų banko e, parama. Ir labai gaila, kad prieš tai jūsų atsakymas į šį klausimą buvo nutrauktas. Ačiū. Ačiū už klausimą. bendrojo interesų arba visuotinės reikšmės projektai, kuriems yra numatyta dalis tame 200 milijardų eurų pakete, e, tie projektai sudarys maždaug 40-50 milijardų ir dalį sumos skirs pati, pats ūkis e, investuotojai. kita projekto dalis. Taip pat svarbi ir didelė dalis iš 300 milijardų eurų bus skiriama tiems projektams. Šiandien man sunku pateikti konkretų skaičių, bet esu įsitikinusi, kad ekologiškas augimas yra bendras mūsų tikslas, darbo vietų kūrimas taip pat yra mūsų bendras tikslas. Skaičiai rodo, kad energetikos srityje įgyvendinami projektai, ne tik infrastruktūros projektai, bet ir kiti, pavyzdžiui, efektyvaus energijos naudojimo projektai, yra būtent tie projektai, kurie padeda kurti darbo vietas ir prisideda prie ekologiško augimo. Papildomas finansavimo šaltinis arba papildoma finansinė priemonė, kurią būtų galima kurti kartu su Europos investicijų banku energetikos rytyje taip pat yra viena iš galimybių, aš jos sieksiu. Ačiū. Dabar ponas Torman. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie naujus energijos šaltinius, pavyzdžiui, skalūnų dujas, reikėtų daug griežtesnės kontrolės, jos reikia dėl aplinkosaugos saugos pas, e, sumetimų. Yra sakoma, kad skalūnų dujos galėtų būti naudingos kai kuriuose Europos šalise, tačiau jos kelia ir susirūpinimą. Yra numatytas projektas, jis turėtų pradėti veikti 2018 metais Airijoje ir bus siekiama šią energijos rūšį panaudoti elektros gamybai. Kaip jūs vertinate potvinių ir atoslugių bei skalūnų dujų energiją? Kaip reikėtų užtikrinti aplinkos apsaugą naudojant šias energijos rūšis? Ačiū už klausimą. Skalūnų dujos, dujos yra viena iš galimybių. Viena iš galimybių, kur, kurias turime. Esu įsitikinusi, kad prieš nuspręst apsispręsdamos naudotis vieną ar kitą galimybę, valstybės narės turi atlikti kruopščią analizę, ypač reikia atlikti analizę aplinkosaugus rytyje. Ir komisijos uždavinys yra pasirūpinti, kad būtų laikomasi visų aplinkosaugos standartų, visų standartų, kurie šiuo metu galioja. Negaliu pritarti kai kuriems metodams, kurie buvo taikomi, pavyzdžiui, JAV. Mes negalime tiesiog perkelti tų metodų į Europą, nes čia Europoje yra daug didesnis gyventojų tankumas, tai yra vienas argumentas. Kitas argumentas susijęs su tokiais klausimais, kaip, pavyzdžiui, kokį poveikį tokios energijos naudojimas turės vandeniui, aplinkai ir taip toliau turi būti atlikta visa šiuos, šiuo aspektu, visų šių aspektų analizė prieš valstybės narėms apsisprendžiant naudotis šią galimybę ar ne. Jau sakiau, kad Europos komisija ir aš privalome užtikrinti, kad valstybėms narėms apsisprendus pasinaudoti kokią nors galimybę būtų laikomasi visų aplinkosaugos standartų. O ES jau yra patvirtintos rekomendacijos dėl skalūnų dujų. Ačiū, ponas Torvalds. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ponė Bratušė. Kaip energetikos, už energetikos sąjungą atsakinga komisijos vicepirmininkė, kaip jūs užtikrinsite, kad bus e, naudojama atitinkama dalis atsinaujinančių išteklių, kaip ir yra paminėta jūsų rašte. Kaip e, bus naudojamos pažangios kūro rūšis ateityje. Kol kas komisija negali pateikti skaičių, bet atitinkamiems ūkio sektoriams tų skaičių reikia ir aš labai tikiuosi, kad jūs ateityje juos pateiksite. Ačiū. Uh, najlepša hvala za vaše. Uh... Ačiū. Ačiū už klausimą. Kaip šiandien jau nekarta buvo sakyta. Kivaizdu, kad mes Europoje esame per daug priklausomi nuo energijos importo. Mes importuojame energijos už maždaug milijardą eurų. Tiek energijos importuojama į ES teritoriją jeigu norime sumažinti savo priklausomybę, tai yra maždaug penktadalis per metus, mes turime pasitelkti savo energijos šaltinius, savo energijos išteklius. Ir atsinaujinantis energijos ištekliai ES tikrai mm, nėra maži. Bet vėlgi čia grįžtų prie infrastruktūros klausimo. Mums reikia infrastruktūros, kad energija pagaminta iš atsinaujinančių išteklių pasiektų vartotojus. E, Europos laukia uždavinys su, nutiesti, pastatyti išmaniuosius tinklus, kad galėtume veiksmingai naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir kaip jau buvo minėta, tikslai numatyti strategijoje Europo 2020 bus pasiekti, bus įgyvendinti, o dėl laikotarpio iki 2030 metų aš esu įsitikinusi, kad Europos vadovų taryba dar šį mėnesį pasieks susitarimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių išteklių dalis padidės iki 27 procentų. Bet, kaip jau buvo šiandien nekarta minėta, apsispręsti dėl naudojimo energijos rūšių komplekso yra kiekvienos valstybės narės kompetencija, bet valstybės narės tu neužmiršti, kad mes tik kartu galėsime įgyvendinti šios tikslus. Ačiū. Dabar ponas Juaristija Bauns. E, neseniai e, prie Bilbao, kur e, E, gyvena labai daug gyventojų, ketinama už, uždaryti vieną e, brandolinę jėgainę. Belgijoje taip pat yra panašių sprendimų primta, bet e, bendrovė bando atidaryti, pratesti elektrinės darbo laiką, vyriausybė tam pritarė. E, kalbam apie tai, kad valstybės narės e, sprendžia dėl energetikos mišinio, bet saugumas yra ES atsakomybė. Ar jūs e, sutinkate su tuo, kad viena iš seniausių brandalinių elektrinių bus uždaryta? Ir kaip dėl, kaip dėl atliekų perdirbimo? Ir kaip galima vertinti šias brandolinės atliekas lyginant su kitomis atliekomis. Labai ačiū už klausimą. Dėl konkrečios brandolinės jėgainės, apie kurią jūs kalbėjote, būtų man sunku konkrečiai dabar atsakyti, nes nesu susipažinusi su šiuo atveju. Tačiau įsigilinsiu į šį klausimą ir manau, kad mes galėsime konkrečiai pakalbėti ateityje apie šį klausimą. Dėl ateities ES uždavinys yra užtikrinti kad mūsų, tai yra ES brandalinės elektrinės, išliktų saugios. Kiek žinau, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kuris buvo atliktas, parodė, jog mūsų brandolinės elektrinės iš tiesų yra saugios. Taip pat reikia pasakyti, kad Europos Sąjungoje yra nemažai e, senų brandolinių jėgainių. Dėl to ypač svarbu e, nuolat stebėti jų saugumo situaciją svarbu investuoti toliau į mokslinius tyrimus ir plėtrą, pirmiausiai atliekų perdirbimo srityje ir reikia bandyti užtikrinti, kad pavojingos atliekos bus panaudotos e, kažkokiems geriems tikslams ir neatneš neigiamų pasiekmių aplinkai. Dėl to mano nuomonė nepaprastai svarbu, kad būtų plėtojami moksliniai tyrimai šioje srityje. O ką Europos komisija ir aš, ką galiu padaryti, tai yra labai svarbus dalykas ir kalbu apie saugumą, saugą. E, brandolinės energetikos srityje duomenys rodo, kad mūsų brandolinės jėgainės yra saugos ir tai yra labai svarbu. Dėkuoju. Janik Žado. Pirmiama, ponė, norėčiau paklausti apie kinų dempingą ir e, saulės baterijas. Matome, kad e, Europos rinkoje jos parduodamos už pusę savikainos. Ir e, vyriausybė mūsų kovoja su kitomis vyriausybėmis, kad būtų galima taikyti antidempingo priemonės nes e, šis dempingas žudo ES e, saulės baterijų gamintojus. Jau žinome, kad žmonės, daugybė žmonių neteko darbo energetikos e, srityje, tai labai svarbu. Ir kaip ar jūsų komisija skirsia daugiau dėmesio šiai sričiai saulės energijos sričiai ar kaip jūs, pavyzdžiui, daisite taip, kaip Slovenijoje, kad paprasčiausiai dinks mūsų pramonė šioje srityje ir mes pasikliausime Kiniją. Labai ačiū. Ačiū Jums už klausimą. Man pačiai buvo iškilęs panašus klausimas, kai buvau mieste pirmininkė. Kai e, mes teikėme subsidijas e, atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir mm, saulės energijos gamybai. Manau, kad mūsų ekonomikai labai svarbu uh, E, paremti šį sektorių, tačiau visi veiksmai turi atitikti taisyklės, kurios taikomas tarptautinėje rinkoje. Ta galiu pasakyti apie save ir bet kokį kitą komisijos narį. Nedaug ką galiu ir pridurti atsakydama į jūsų klausimą. Dėkoju. E, toliau Nikola Pieričinė. Dėkoju, pirmininkė. Jūs visai neseniai išgirtote klausimą apie brandolinę energetiką. Jūs dar kartą pasakėte, kad valstybės narės gali pasirinkti, kokius energijos šaltinius naudoti. Matote, kur aš sėdžiu pirmininkė. Dar kartą noriu jūsų paklausti to, pa, to paties dalyko, bet nebesakykite, kad jūs e, darysite viską, kad e, viskas bus teisingai padaryta su pirmos, antros, trečios kategorijos branduolinėmis atliekomis. Bet e, gali būti, pavyzdžiui, kad mano šalyje prie kažkieno gyvenamų teritorijų bus paprasčiausiai palaidosios atliekos. Ir ką jūs darysite, kad E, atsisakytume brandolinės energijos kaip e, mišinio dalies. Dėkuoju. Kadangi valstybės narės yra atsakingos už energetikos mišinio nustatymą, Tai yra užfiksuota sutartie dėl ES veikimo. Ir jeigu norima pakeisti ką nors, tai reikia pakeisti sutartis. Ta patį galime pasakyti apie brandolinę energetiką. Ji yra valstybių narių kompetencijos dalykas. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad tai yra pagal, taip yra pagal galiojančias sutartis, o mūsų Europos komisijos uždavinys užtikrinti, kad bus stebimas saugumas brandolinių elektrinių ir, kaip ekspertai man sakė, atsparumo testai, bandymai parodė, jog mūsų brandolinės jėgainės yra saugios. Aš dabar nepristatysiu jums E, duomenų, nes pati neįsigilinu į pakankamai tos e, duomenys, bet ekspertais pasigurie sąja, kad taip yra. Svarbiausias dalykas Europos komisijos uždavinys yra užtikrinti saugumą jų veikimo. Bet e, sutartyje pasakyta, jog pačios valstybės narės yra atsakingos už šią sritį ir pačios nusprendžia, nusprendžia kokius naudoti energijos šaltinius. Dėkoju. Dabar Marijan Žan Marinesku. Dėkoju. Gerbiama kandidatė, jūs keletą kartų kalbėjote apie prioritetus ir kalbėjote apie šaltinių diversifikavimą ir maršrutų diversifikavimą. Jūs, e, kai buvote ministrė pirmininkė, elgėtės priešingai, jūs rėmėte South Stream prieš Nabuko, tai yra europinis projektas, ir tokiu būdu jūs dar prisidėjote prie to, kad padidėtų mūsų priklausomybė nuo e, rusiškų dujų. Jeigu jūs tapsite komisijos nare, kokios pozicijos laikystės dėl South Stream ir dėl Nabuko. Būčiau dėkingas už tikslų atsakymą, o ne propagandinį atsakymą. Labai ačiū. Aš esu tikra, kad jums tiksliai galėsiu atsakyti. Nabuko būtų buvęs geras projektas Europai, kuris būtų užtikrinęs daugiau nepriklausomumo energetikos šaltinių. Komisija ES nieko nepadarė blogo, bet investuotojai nusprendė, kad šis projektas jiems nėra įdomus ir šiuo metu jisai nėra įgyvendamas. Ne dėl komisijos kaltais, bet dėl investuotojų sprendimo, dėl South Stream. E, jis atvestų dujas iš to paties tiekėjo, bet taip pat galima būtų diversifikuoti tiekimo e, kanalus, linijas. Aš, būdama ministrė pirmininkė, rėmiau ir visuomet e, remsiu požiūrį, kad visiems projektams reikia taikyti vienodas taisyklės. Tai pasakytina ir apie South Stream. Visos galiojančios taisyklės turi e, būti taikomas ir šiam projektui ir tokios pozicijos aš laikiausi, kai jau ministrės pirmininkės pareigas ir tą patį darysiu, jeigu būsiu komisijos vicepirmininkė. Aš nesielgiau kitaip, būdama ministrė pirmininkė. Dėkuoju, ponas Žoriniu. Mm, gerbiama paskirtoji komisijos narė. energetika ir informacija jau šiandien yra tarpusai susiję ir ateityje dar labiau bus. ES nori būti lyderė plėtoti išmanesias sistemas, išmaniuosius energetikos modelių komponentus, e, integraciją. Integracija yra labai svarbus dalykas energetikos e, sąjungoje. Ką Jūs galite pasakyti apie tai, kad e, telekomunikacijų bendrovės e, gali dalyvauti? Ar tai užtikrintų energetinį saugumą? Atrodo, kad yra priešingai. Ir e, bus valdomas suvartojimas, e, kaip kad dabar yra daroma nacionaliniu mastu. Kaip užtikrinsime, kad vartotojai nenukentės, kaip bus užtikrintas e, saugumas tiek e, išteklių, tiek tiekimo saugumas, tiek duomenų apsauga. Labai ačiū. Šiandieną Labai daug kalbėjome apie infrastruktūrą ir Europos poreikius. Europos Sąjungos e, poreikį, būtinybę Europos Sąjungai baigti kurti infrastruktūrą. Dar kartą pasakysiu. Jeigu norime įgyventinti mūsų misiją, tai yra sukurti tvirtą energetikos sąjungą, su aiškiais tikslais kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis, tai mūsų svarbiausias uždavinys turėtų būti kaip galima greičiau baigti kurti bendrą rinką. Ir kaip neseniai sakė vienas iš jūsų kolegų, mums reikia priemonių tai yra infrastruktūros. Taip pat reikia tam tikros programinės įrangos, kitaip tariant, aiškių taisyklių vidaus rinkai. Reikia tiek e, kompiuterinės, tiek programinės įrangos, taip galime pasakyti. Ir tokia yra mūsų užduotis, siekiant sukurti gerai veikiančią vidaus rinką ir e, siekiant mūsų svarbiausių tikslų energi kuriant energetikos sąjungą. E, mažesnis energijos suvartojimas, pigesnė energetika ir švaresnė energetika. Dabar ponas Tožinovskis. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisijos narė. Jūs e, atsakymuose daug kalbėjote apie savo prioritetus, kalbėjote apie atsinaunančius energetikos išteklius, nu, norite, kad jų būtų daugiau energetikos mišnyje. Tačiau daugeliu valstybių narių branduolinė energetika arba e, kastinis organinis kūras tebėra svarbus, įskaitant anglį. Ir matome tam tikrą paradoksą, skelbėme apie savo uh, interesus, siekius, tačiau ekonomika e, verčia mus elgtis kitaip. Šios dienos ekonomika neleidžia mums e, užsitikrinti greitai tvarių šaltinių. Taigi, ar jūsų mintys yra realistiškos, gal reikėtų e, realistiškiau žiūrėti į tai, ką mes galime par... išplėtoti energetikos sektoriuje? Labai ačiū. Šio klausimo metu aš norėjau keletą kartų akcentuoti tai, kad turime būti ir ambicingi, bet ir realistai. Jeigu mūsų tikslai bus penelik plataus užmojo ir nepasiekimi, tai jokios naudos iš jų. Aš suprantu, kad negalime visko labai staigiai pakeisti. Aš e, puikiai žinau, kad situacija nėra vienoda visose šalyse, kai kur naudojama daugiau iškastinio kūro, kai kurios šalis nemažai naudoja atsinaujinančių energijos išteklių savo energetikos mišinyje. Tačiau aš manau, kad tikslas, dėl kurio bus sutarta vadovų taryboje, tai yra mažiausiai 27 procentai atsinaunančių šaltinių energetikos išteklių mišinyje energetikos šaltinių. Tai yra realus dalykas, bet tuo pačiu metu mums reikia plėtoti naujas technologijas, e, naudojant toliau iškastinį kūrą, kad kaip galima mažiau pakenktume aplinkai. neįmanoma bus iš esmės ir labai greitai atsisakyti e, iškastinio kūro ir pakeisti jį atsinaujinančiais šaltiniais. Mes turime plėtoti mokslinius tyrimus, e, kad galėtume e, žengti prieki, kol bus naudojamas iškasnis kūras, bet užtikrintume tokiu būdu švaresnės technologijas. Dėl brandolinės energetikos. Aš jau atsakydama anksčiau į klausimus e, išsakiau, kokia yra mano nuomonė apie e, komisijos vaidmenį, tai yra saugumo sritis. Ačiū, žodis kolegai Mliner. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama kandidatė. Junkeris jūsų įgaliojimų laiške, laiške pasakė, kad turėsite koordinuoti įvairių komisaro darbą, pavyzdžiui, klimato, mm, energetikos, erdvės, transporto, verslumo, MVI, aplinkos jūrų politikos, regioninės politikos, žemės ūkio, kaimo plėtros, na ir mokslo tyrimų, technologijų plėtros, mokslos srities mm, komisaro darbą. Tai aš manau, kad visi sutiksime, kad tai yra pakankamai didelio masto užduotis. Taigi aš noriu paklausti, kaip jūs užtikrinsite, kad visas tas koordinavimas vyktų sėkmingai? Šia, e, uh, Labai ačiū už Jūsų klausimą. Taip, Tai tikrai didžiulis iššūkis, ne vien tik tai man vienai, visiems mums, visai komisijai iš tikrųjų. Naujoji komisijos struktūra visa susidurs su tuo iššūkiu ir mes turėsime jums įrodyti, kad ta naujoji struktūra tikrai uh, gali būti efektyvi. Aš kaip įsivaizduoju savo vaidmenį, kaip aš sakiau savo įžanginėme žodėje, gali būti tokia, kad um, sieksiu užtikrinti, kad atskirų sričių tikslai, um, politika būtų sudėdami į vieną bendrą strategiją, kurios tikslai būtų bendri. Kad nebūtų tokia situacija, kuomet skirtingose srityse užbrėžiami tikslai prieštarautų vieni kitiems. Tai aš labai tikiuosi, kad um, mano patirtis, ypač iš mano darbo ministrė pirmininkė, kuomet vadovavau koaliciniai vyriausybė iš keturių pra, partijų, um, kuomet tikrai reikėjo um, gerai įvaldyti visus sprendimus ir uh, Tikrai tikiu, kad ši patirtis tokio darbo man labai padės ir dirbant e, komisijos vicepirmininkė, aišku, jeigu jūs mane patvirtinsite šioms pareigoms. Ačiū. Dabar ponas Gžep. Przewodniczący, e, pani desygnowana e, komisarz. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, aš sėdžiu štai čia. Jūs sakėte, kad jums labai svarbus yra trečiasis energetikos paketas. Jūs taip pat galvojate, kad reikia sutelkti ypatingą dėmesį į reikalingos infrastruktūros kūrimą, kad bendra energetikos rinka veiktų. Sakėte, kad mm, to, tas paketas tinkamai numatė visą tai, ko mums reikia, ko mums reikia į jungčių ir tiekimo ir taip toliau. Tačiau vis tik tai dar išlieka energetinių salų Europos Sąjungoje. Ką Jūs galvojate apie tai? Ar Jūs taip pat galvojate, kad būtų įmanoma numatyti kažkokių tai išimčių, tarkim, tam, kas yra numatyta tame pakete, pavyzdžiui, dėl pietinės rovės South Stream projekto. Taip pat, e, kaip Jūs galvojate dėl draudimo reeksportuoti dujas, nes yra tokių uh, dalykų iš Rusijos pusės. Najlepša hvala za vaše. Labai ačiū už jūsų klausimą. Taip, esu įsitikinusi, kad šis energetikos paketas turi būti gyvenintas visas, visose valstybėse narėse, be jokių išimčių. Ir tas pasakytina apie visas investicijas, taip pat ir e, pietų srovę, South Stream projektą. Tikrai čia turi būti gyvenamos visos taisyklės, be jokių išimčių. Anksčiau aš mm, perfrazavau tą posakį, kad mums reikia tiek uh, kompiuterinės įrangos, tiek programinės įrangos. Aš manau, kad čia, jeigu mes norime tikrai gerai veikiančios bendros rinkos, mums reikia aiškiai nustatytų, gerai veikiančių taisyklių, bet tuo pat metu mums reikia dar pasirūpinti, kad es rinka veiktų realiai. Ir todėl aš šiandien nekartą sakiau, kad būtinos investicijos šioje srityje. Ir tik tuomet mes galėsime kalbėti apie išbaigtą bendrą rinką. Aš taip pat esu tikra, kad Europa, Europos Sąjunga, energetikos sąjunga turi kalbėti vieningų balsų su partneriais už mūsų sienų. Aš taip pat tikiu, kad, kad tokiu vieningu balsu mes turime kalbėtis ir su Rusija. Ir ES mes privalome susitarti dėl to, ką mes ketiname daryti ir kaip mes ketiname reaguoti. Aš manau, kad tai yra vienintelis teisingas kelias, jeigu mes norime tapti stipresnių partnerių, nesame šiandien. Kiekviena valstybė narė veikdama atskirai yra labiau pažeidžiama nei visa ES kalbanti vieningai. Taigi aš manau, kad tas vieningas balsas yra teisingiausias sprendimas. Ačiū, dabar žodis panu Dancer. Taip, jūs visiškai teisingai sakote, kad mums tikrai labai svarbu kalbėti vieningų balsų daugelės ryčių. Jūs daug kalbėjote apie pasiekiamus tikslus. E, kaip žinote, Europos Sąjunga užsibrėžė tikslus e, dėl e, kovos su klimato skaita iki štai tokio lygio. Ir tai labai svarbu, kad mes laikytumėmės tų tikslų. Jūs te pagrindinė dėrybininkė ES vardu labai svarbiose susitikimuose, pavyzdžiui, COP konferencijoje metų pabaigoje, paskui e, rengiantis Paryžiaus 2015 metų konferencijai Jeigu jūs suprantate, kaip svarbu turėti pasiekiamus tikslus, gal jūs galite pasakyti, kad jūs tikrai sugebėsite būti ta pagrindinė dėrybininkė ir kas bus tas jūsų pasiekiamas tikslas. Tiesiog duokite vieną labai aišku pavyzdį to pasiekiamo tikslo ir kaip jūs jį pasieksite. Uh, najlepša hvala. Labai ačiū už jūsų klausimą. Um, pasikeitimai klimato kaitos rytyje yra milžiniškas iššūkis ne tik Europai, bet ir kitoms valstybėms. Ir aš mm, pirmiausia sakiau, kad mums skubiai reikia imtis veiksmų šioje srityje. E, kitais metais Paryžiuje, kad 2015 metų pabaigos mes turime patvirtinti privalomus siektinus rodiklius klimato kaitos rytyje, e, privalomus rodiklius, kurie galiotų visiems, ne vien tik tai Europos Sąjungai. Ir aš galiu pasakyti, kad tikrai padarysiu viską, kas bus mano jėgose, kad visus įtikinčiau, kad būtent taip ir turi būti padaryta Paryžiuje. Kol kas neturime nubriežti aiškių tikslų. Aš galiu pateikti jums tik tai tuos skaičius, kurių mes siekiame Europoje. Tai aš tikiu, kad mūsų partneriai JAF ir Kinija ypatingai turėtų pasiekti mūsų pavyzdžių užsibrėžiantų tikslų ir tik dirbdami iš vien mes galėsime sukurti tokį palankias sąlygas mūsų aplinkai, kad galėtumėm ją išsaugoti ateityje. Aš esu tikra, kad ir kitos valstybės galvoja apie šį klausimą ir jos supranta, kad mums reikia privalomų tikslų, Europ... privalomų tikslų Europoje. Mes taikome priekybos apivartiniais ašos leidimai sistemą ir tikrai tas mechanizmas leidžia mums pasiekti aplinkosauginių tikslų ir Kinija domina šį priekybos apivartinį tinės tašos leidimai sistema. Ir di direktorato darbuotojai jau yra užmesgę ryšių su Kinėje, tai man suteikia vilties, kad ir kitos valstybės tikrai galvoja, kad tai rimtas darbas ir reikia prisidėti prie to. Herbert Reul. Wir haben viele Fragen gestellt zu Energie und... Pone Bratušek, mes jums uždavėme jums daug klausimų dėl energetikos sąjungos. Uh, daug iš tų klausimų buvo panašus ir atsakymai buvo panašus, tačiau vis tik tai turime daug dar abejonių dėl jūsų m, mm, praeities politinio gyvenimo. Tai tikrai buvo labai įdomu girdėti, ką jūs sakėte, kad mm, Europa turi vieningai kalbėti tiek viduje, tiek ir su išoriniu pasauliu, su, pavyzdžiui, Rusija. Ar jūs galvote, kad įvertinus jūsų visas kvalifikacijas, esate tinkamas asmuo už, dirbti šį darbą. Ar jūs galvojate, kad jūsų asmeninės savybės leis jums užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų iš vien ir kad mūsų būtų vieningas balsas į išorę? Aš Aš manau, kad aišku, jeigu keiti atsakymą, kas penkias minutės, tai gali skirtingai ir atsakinėti. Labai ačiū už jūsų klausimą. Jei norime būti stipresni, tai turime mm, kitų trečių valstybių atžvilgių suformuoti bendrą frontą. Ir manau, kad tai yra nepaprastai svarbu ir todėl tai vis pabrėžiu. Per šiuos pusantrų metų, kuomet e, tikrai daug turėjau kovoti, kad įtikinčiau tarptautinės finansinės e, rinkas, kad tikrai mes nebankrutuotumėm. E, nors visi žiniaslaida, politikai, tiek Slovenijai, tiek už jos ribų tvirtai tikėjo, kad Slovenija parklups ant kelių. Aš visą tą laiką ėmiausi visų priemonių, kurios aiškiai parodė, jog tikrai e, laikausi žodžio, kad tą, ką sakau, tą ir darau ir aš tą patį e, taip pat dirbsiu ir komisijos vicepirmininkės pareigos, jeigu jūs mane patvirtinsite į šias pareigas, komisijos vicepirmininkės ir komisijos narės pareigas. Uh, Ir jūs um, suprasite, kad, aišku, aš nesu vieniša šioje srityje, ne viena dirbsiu, um, kolegos, vicepirmininkai, komisijos nariai, mes visi dirbsime visą laiką kartu, kai to reikės. Kas dar svarbiau, nei kas dėlėsis dėl ko, yra kad mes visi, taip pat ir komisijoje, kalbėtumėm vienu balsu. komisijoje, kaip kolegijoje negali būti jokių skirtumų, mes tikrai visuomet turime būti vieningi. Ir naujojoje struktūroje, kurią pasiūlė pirmininkas Junkeris, mes tikrai turėsime tokią galimybę. Esu tikra, kad ta patirtis, kurią sukaupiau ypač per šiuos pusantrų metų, kuomet vadovavau mano šaliai per patį sudėtingiausią mūsų labai trumpos istorijos e, laikotarpį, tikrai ta patirtis man padės. Kolega Poš. Labai ačiū, dabar ponas Poš. Politično neiskušena pristala na položaju predsednice vlade i vaše ekipi uspelo dokaj stabilizirati finančno stanje države. Ne, Bratušek, jūs sugebėjote stabilizuoti jūsų valstybės situaciją ir paskui atsistatydinote. Ar atsistatydinote todėl, kad įsižeidėte, nes man atrodo, jūs turėjote toliau dirbti tose pareigose, tikrai nebuvo objektinių priežasčių atsistatydinti. Ir gal tuomet kitas kandidatas dabar būtų šiuose klausimuose, kandidatas, kurį Slovenija būtų pasiūliusi. Įdomu, iš tikrųjų. Mm, pastebėti, kad pradžioje jūsų pavardės nebuvo kandidatų sąraše. Pas... Ir paskui jūs buvote pasiūlyta kaip vienintelė kandidatė ir man atrodo, kad tai yra nemoralu, tai yra mm, ko, korupsiniai dalykai, iš tikrųjų dabar tai yra tyriama. Taigi, kas bus, jeigu tie tyrimai padarys išvadą, kad iš tikrųjų buvo pažeisti teisės aktai? Ar jūs atsijimsite savo kandidatūrą, ar jūs toliau liksite komisijoje? Najlepša hvala, da imamo. Labai ačiū, kad vėl suteikite man galimybę paaiškinti, kas įvyko Slovenijoje dėl paskirimų, dėl kandidatūrų. Aš esu tikra, kad tai yra politiniai vidiniai žaidimai. Slovenija atsiuntė trijų kandidatų sąrašą Briuseliui. Aš nežinau, apie kokį sąrašą jūs kalbate, kokį sąrašą jūs matėte, tačiau vienintelis sąrašas, kurį atsiuntė Slovenijos vyriausybė, buvo ir su mano pavardė. Pirmininkas Junkeris e, priėmė savo sprendimą. Jis turėjo galimybę pasirinkti kitą kandidatą iš sąrašo. Buvo dar du kandidatai šiame sąraše, dar viena moteris ir dar vienas vyras. Tai tiek apie tą paskirimą. Aš nežinau, kaip dėl kitų valstybių, bet Slovenijoje tikrai iki šiol nebuvo jokių problemų. Jeigu esi kandidatas į kitas politinės pareigas ir tu užimi kitas pareigas tuo metu, Aišku, dėl vidinių dalykų šiek tiek e, Slovenijoje situacija išlydo iš kontrolės, kaip žinote, bet aš pirmai pareiškiau, kad tikrai neturėjau jokių, visiškai jokių problemų su įstatymu. Ir patikinus, kad labai tvirtai tikiu kova su korupcija kova su korupcija, policija, teisėsauga, visi dirba kartu. Ir kai aš buvau ministrė pirmininkė, visi dirbome kartu, mes tikrai kovojame su korupcija ir mes žinojame, ką daryti, tikrai nebuvo jokių teisės pažydimų. Ačiū, ponia Kostinger. Äh, äh, Ačiū, ponia Bratušek. Nežinau, ar jūs tikrai, jūs neatsakėte į pastrojo kalbėtojo klausimą, ar atsis, pasitrauksite iš kandidatų, jeigu pasitvirtins įtarimai korupcija. E, nemanau, kad jūs atsakėte iš klausimą. Pasakykite taip ar ne. Kitas klausimas. Valstybės garantijos ir pagalba, kurią tvirtina komisija. 17 milijardų svarų atominiai elektriniai Junktinėje karalystėje ir viena garantija. Žmonės pasisakantis už atsinaujinančius energijos išteklius pasisakė prieš. Manau, kad taip būtų iškraipoma konkurencija ir kaip ši pagalba dėrėtų su jūsų pareiškimais apie e, atsinaujinčius energijos išteklius. Manau, kad tok, e, tokia pagalba prieštarauja šiam tikslui. Ačiū už šį klausimą. Aš jau anksčiau sakiau, kad žinau, kaip politikas turi elgtis, jeigu pažeidžiami teisės aktai. Nepaisant to, noriu dar kartą akcentuoti, kad e, šiuo atveju ne viena institucija nepadarė išvados, kad buvo korupcijos apraiškų. Tai buvo gandai, kurie buvo paskleisti šiame pastate pastarosiomis dienomis. Tik tiek ir galiu pasakyti, kai kalbėjau su prezidentu ir su antikorupcijos komisija, aš buvau patikinta, kad nė, mano atžvilgių nėra pradėta jokių procedūrų. Uh, Tiek šiuo klausimu. Kitas klausimas - atominės elektrinės. Aš jau sakiau, kokia mano nuomonė yra komisijos užduotis. Manau, kad valstybės pagalba turi būti teikiama mm, pagal taisyklės. Valstybės pagalba negali būti teigiam, teikiama pažydžiant taisyklės. Jūs paminėjote 7 milijardų eurų atvejį. Atsiprašau, bet man šis atvejis nėra žinomas šiuo metu. Aš, e, žinoma, pasidomėsiu, apie ką čia kalbama. Ačiū. Pone Dali. Ačiū, pirmininkė, paskirtojų komisijos vicepirmininkė. Aš noriu aiškiai atsakymų ir pateiksiu konkretų klausimą. Kalbėsiu apie energetinių požiūrių izoliuotas šalis. Komisija 2011 metais ir vėlesnėse išvadose buvo pasakė, kad iki 2015 metų neturi likti ne vienos šalies, kuri būtų izoliuota nuo dujų ir elektros tinklų. Tačiau akivaizdu, kad prie šio tikslo mes nepriartėjome. Taigi konkrečiai, kokią viziją esate numačiusi tom šalims, kurios yra šiuo metu visiškai E, izoliuotos ir ką jūs darysite, kad tikslas būtų pasiektas. Mm, Malta yra sudariusi susitarimą e, kurti dujotekį. Noriu paklausti, kokiu priemonių bus imtasi, kad tie projektai būtų kaip galima greičiau įgyvendyti. Ir be to yra reglamentas, pagal kurį valstybės narės turi e, išduoti leidimus 3,5 metų. Kaip jūs užtikrinsite, kad šie teisės aktai būtų įgyvendyti? Ja, eh, pravzaprav se danes eh, celo zaslišanje vrtimo okrog eh, infrastruktūrnih. Visų šių klausimų metu buvo kalbama apie infrastruktūrą, apie infrastruktūros projektus. Suprantu, kad šiuo požiūriu Europoje egzistuoja dvi didelės problemos. Yra energijos požiūrių izoliuotų šalių, man būtų labai sunku e, pakeisti tai, kas buvo daroma daugybę metų. E, energijos infrastruktūros srityje yra paminėti trys svarbiausi projektai. Tai yra svarbiausi projektai, e, kuriuos reikia įgyvendinti, norint stiprinti infrastruktūrą. Ir žinoma, tai siejas ir su ta problema, kurią jūs minėjote. Mes esame įsipareigoję, tai yra uždavinys mums ir tie projektai, kurie iki šiol yra neparengti, kurie nepradėti. Nežinau, ką su jais daryti. Aš negaliu pakeisti to, kas buvo praeitįje. Mes turime šiandien pradėti dirbti. Reikia, kad projektai būtų rengiami geriau. Aš tikrai skirsiu daug jėgų tam, kad tie netidėliotini svarbiausi projektai energijos tiekimo užtikrinimo strategijoje būtų įgyvendinti taip, kaip e, reikėtų juos įgyvendinti. Bet puikiai suprantu, kad e, energijos tiekimo užtikrinimas smarkiai priklauso ir nuo vidaus rinkos e, kūrimo. Ačiū. Dabar žodis poniai Spiraki. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad primiktinai reikalausiu atsakymo į šį klausimą, nes man tai yra principinis dalykas. Aš sėdžiu čia. Pone paskirtoji vicepirmininkė, 2014 metais vykstant rinkimams į parlamentą, jūsų e, kampanija vyko po e, europinių šūkių. Jūs prieš tai, antieuropinių šūkių, jūs prieš tai sakėte, kad reikia gelbėti Sloveniją nuo Europos, dabar jūs atvykote į Europą ir aš noriu pasakyti, kad tai buvo ne vienintelis šūkis. Vival komunisto taip pat buvo teiginys, tai buvo pasisakymas prieš Europos e, vertybės. Jūs taip pat dalyvavote antieuropinėme renginyje, kur buvo dainuojama daina, kad apie Europą kaip vagių sąjungą. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs tikrai manote, kad esate tinkamas žmogus šiam darbui? Ir dar primiktinai reikalauju atsakymo į klausimą, ar jūs manote, kad jūsų asmeniniai įsitikinimai dera su jūsų būsimų vaidmenių komisijoje? Ačiū. Ačiū už šį klausimą ir ačiū už galimybę dar kartą atsakyti į tą patį klausimą. Visų pirma, pareiškimai turi būti grindžiami faktais. Aš niekada nerašiau ir nesakiau nieko. kas rodytų, kad aš esu nusiteikusi antieuropietiškai. Aš didžiuojuosi, būdama Slovenė, ir aš didžiuojuosi, kad uh, būdama Slovenijos atsiprašau, ministrė pirmininkė, sugebėjo ištraukti savo šalį iš krizės be jokios pagalbos. Ir manau, kad Europa turi didžiuotis tuo, kad Slovenija sugebėjo savarankiškai išspręsti savo problemas. Nes e, galiausiai problemų sprendimas kitose šalise verčia visus europiečius sumokėti tam tikrą kainą ir aš didžiuojusi tuo, kad mes tikrai puikiai padirbėjome, nors praėję metai mums buvo labai sunkus. Jūs e, dar kartą paminėjote renginį, kuriame dalyvavau. Tai buvo renginys skirtas mūsų valstybiniai šventiai. Ten dalyvavo visas politikos elitas. Aš jau anksčiau sakiau, kad ta daina, kurią dainavau Slovenijoje, yra suprantama kaip antifašistinė daina. Manau, kad mes visi sutarėme, kad Europa yra grindžiama bendromis vertybėmis ir aš neturiu už ką atsiprašinėti. Ačiū. Dabar ponas Kofut. Ačiū. Pone Vratušek, aš sėdžiu čia. Jums yra patikėtas labai svarbus klausimų portfelis ir aš noriu suprasti, ką darysite, jeigu tapsite komisijos nare. Jūs savo rašte apie misiją labai aiškiai pasakėte, kad reikia e, dirbti Europos labui, kad Europa taptų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo lyderė. Tačiau šiandien jūs nepaaiškinote, kaip sieksite šio tikslo ir aš norėčiau iš jūsų išgirsti. Jūs sakėte, kad reikia išsaugoti konkurencingumą. Ar Jūs manote, kad konkurencingumas pasikeis, jeigu mes sieksime su atsinaujinančiais energijos ištekliais susijusio tikslo. Tie 27 procentai yra, ar tai yra ambicingas tikslas. Taip pat, kaip jūs užtikrinsite, kad Europoje būtų sukurtas toks tinklas, kuris padėtų veiksmingai eksportuoti atsinaujinančią energiją iš vienos šalies į kitą? Bom začela tukaj na koncu. Pradėsiu nuo jūsų pastarosios e, pastabos. Ir pasakysiu, investicijos, investicijos, investicijos. Darysiu viską, ką galiu, kad tas priemonių paketas, kurį paskelbė komisijos pirmininkas Junkeris, būtų skiriamas labai reikalingoms investicijoms. Ir didelė dalis tų investicijų turi būti skiriama e, energie, energijos efektyvumo projektams ir su jais susijusiems projektams. Tais projektais mes pasiekėme kelių tikslų. Mes mažiname CO2 išmetimus, pasiekėme tikslų kovo su klimato kaitas rytyje ir kitas dalykas, mes mažiname savo priklausomybę nuo importo. tai Europą darom labiau nepriklausoma energijos požiūrių. Tikslai, apie kuriuos šiandien kalbėjome, tikslai e, atsinaujinančių išteklių srityje, kai kurioms šalims nėra visiškai priimtini. Europos vadovų taryboje turėtų būti pasiektas susitarimas, kad iki 2030 metų e, atsinaujančių išteklių dalis turi siekti ne mažiau kaip 27 procentus. Kai kurios valstybės narės tą tikslą įgyvendins lengvai, kitoms tai padaryti gali būti sunkiau. Aš žinau, kad kartojosi, bet remiantis sutartimi, mūsų bendraja sutartimi, valstybės narės yra pačios atsakingos už energijos rūšių derinio pasirinkimą. Mes negalime nustatyti taisyklių tose sritise, kuriuose to neleidžia daryti sutartis. Bet manau, kad jeigu sutarsime dėl bendro, bendro tikslo, darysime viską, kad jį įgyvendintume. Ačiū. Dabar ponas Melo. Dėkuoju, gerbiama paskirtoji komisijos narė. Europos priklausomas nuo Rusijos yra apie 60 procentų, o iki 35 metų gali būti tas procentas 60. E, reikėtų tendenciją sulaikyti ir, ir sustabdyti ir visiškai pakreipti kitą linkmę. Portugalija, Iberijos pusėsalis gali suvaidinti esminį vaidmenį, mano nuomonė. E, Pirėnų pusėsalis gali suvaidinti esminį e, vaidmenį. Taip pat tarpusavio jungtis tarp Prancūzijos ir Pirėnų pusėsalio e, yra labai nedidelio apimčių mažiau kaip 2 procentai. Iki 12 metų tik 10 procentų buvo užtikrinta jungčių tarp šalių mes e, pasinaudoti galime Portugaliją, Ispaniją ir pakeisti Rusiją, bet tam reikėtų jungčių. Ir ką jūs konkrečiai galvojate apie tai? Labai ačiū gerbiamas parlamento nariai, jums už šį klausimą. Grįšiu prie infrastruktūros. E, jos toka ir yra kliūtis mūsų vidaus rinkai funkcionuoti vis kartoju, kad mums reikia sujungti valstybės narės regionus atskiras teritorijas valstybėse narėse, tam, kad būtų galima, už, galima užtikrinti energijos perdavimą. Visiškai sutinku su jumis, su tuo, ką jūs pasakėte. Taigi dar kartą pakartosiu, viską darysiu, ką tik tai galėsiu, kad būtų užtikrinta, jog kaip galima greičiau e, sukursime taip reikalingą infrastruktūrą. Aš pati negalėsiu pakeisti visko, ypač e, tų dalykų, kurie turėjo jau būti padaryti praeitie. Mes turime vis tiek pradėti darbą, turime žengti kaip galima sparčiau į ateitį. Pirmininkas Junkeris aiškiai yra pasakęs, jog šio priemonių paketo didelė dalis bus skirta energetikos infrastruktūros plėtotėjai. Tik e, gerai tarpusai sujungta vidaus rinka užtikrins e, gerai funkcionuojančią ir tvirtą energetikos sąjungą. Dėkuoju dabar žodis ponui Gruotijai. Gerbiama Bratušek, jūs galbūt tapsite komisijos vicepirmininkė, bet jūs net nepaminėjote apivartinių taršos leidimų sistemos. Kokia jums atrodo būtų emisijų kaina, priimta, kad užtikrintume ateityje investicijas? Ar jūs e, pritartumėte e, stabilumo rezervui ir kiek reikėtų išimti e, pažymėjimų leidimų, kad būtų galima užsitikrinti deramą prekybą leidimais? Dėkuoju padariau tikriausiai klaidą nepaminėdamas šio klausimo, tačiau niekas nepaklausė apie tai. Taip, galėjau pati pakalbėti šio klausimu. Esu tikra, kad šis finansavimo mechanizmas yra svarbus, užsitikrinant e, tų tikslų pasiekimą, ku, kuriuos esame užsibrėžę. Mes neturėtume nustatinėti kainos, rinka tą padarys. Tačiau, kadangi išgyvename krizę, e, nukentėjo ir šis rytis. Leidimai, jų kaina yra žemesnė negu kad tikėtasi. Aš pati pritariau rezervo sukūrimui. Siūloma tokį rezervą įdėkti 21 metais. Kai kurios šalis e, sakė, kad reikėtų tą padaryti anksčiau. Kol kas nėra galutinio sprendimo priimta, tačiau manau, jog pats mechanizmas yra deramas. Ir manau, jog rinkos modelis, šis modelis gerai funkcionuos ateityje. Esu tikra, kad šio mechanizmo pagalba mes galėsime lengviau pasiekti um, tikslų aplinkosaugos srityje. Ir remiu iš tiesų taip vadinamo uh, rinkos stabilumo mechanizmo įdėgymą. Dėkuoju. Paskutinis kalbėtojas Piteris Lyzė. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiama paskirtoji komisijos vicepirmininkė. Suteiksiu Jums dar vieną galimybę uh, konkrečiai atsakyti į konkrečius klausimus. Uh, ne tik dvi minutės turėsite, bet dar ir baigiamai savo pasisakymą. Uh, kandidatas į komisijos narius Arijas Kanietė trečiadienį e, prisėmė labai konkrečių įsipareigojimų. Jisai sakė, kad norime mažiausiai 30 e, procentų kaip privalomo mm, energetikos e, efektyvumo tikslo. Jisai taip pat sakė, kad jeigu parlamentas norės, galima plėtoti naują mechanizmą ir taip pat jis pasakė, kad po 30 metų taip pat e, bus siekėme tam tikrų tikslų. Ar jūs jam pritarsite, ar bandysite sulaikyti jo ambicijas. Ir antras klausimas susijęs su komunistiniais, antifašistiniais dalykais. Jūs tikriausiai suprantate, kad ne visiems EPP e frakcijoje e, buvo malonu girdėti tam tikrus dalykus iš jūsų. Dėkuoju. Manau, kad apie tą dainą jau pakankamai pasakiau, bet dar kartą pakartosiu. Slovenijoje ši daina yra laikoma antifašistinė daina. Čia daina dainavo žmonės kovoja su ankstesnė sistema, dėl to aš nematau jokios problemos dėl to, dėl įsipareigojimų. Puikiai žinau, kokie tai įsipareigojimai. Dėl to šiandien keletą kartų sakiau, kad šiandieną kalbame apie mažiausiai 27 procentus atsinaujinančių energetikos išteklių, o 30 procentų sutaupytų išteklių. Aš pritarsiu, pritariu tiems tikslams, siekiams. Ir, ir, ir nėra jokių nesutarimų dėl jų dėl to, kas iš mūsų dalyvaus įvairiuose renginiuose, įvairiuose tarptautinėse darybose. tai nėra jau toks, toks jau svarbus klausimas. Svarbiausia, kad mes abu kalbėtume apie tuos pačius dalykus ir remtume tuos pačius tikslus. Galiu tik tai dar kartą tą pakartoti. O dėl bendrų tikslų 50 metams, manau, kad galėsime su kitais partneriais pasaulyje uh, E, juos užsibėžti, tai yra sumažinti išlakas 80 procentų. Aš esu tikra, kad mes susitarsime dėl tokių įsipareigojimų su kitais partneriais. Ir atsiras tikriausiai ir dar daugiau privalomų tikslų. Jums leidus Norėčiau padėkoti visiems kolegams už klausimus ir paskirtai komisijos nariai už atsakymus. Galbūt kolegos būtų norėję išgirsti konkretesnių detalių Tai e, dėl to paprašysiu kandidatės panaudoti likusias penkias minutės ir e, paminėti